Buongiorno a tutti. Labą rytą visiems. Buongiorno a tutti. Possiamo dare inizio. Labą rytą. Gal jau galime pradėti posėdį. I'm waiting for Esther, because the, the, the main point is Esther Delange. Aš turėčiau pasiūlyti palūkėti Esther Delange, kadangi pagrindinis klausimas yra būtent jos kurvojimas. We will vote anyway. Ok, uh, io penso che possiamo iniziare. Manau, kad galime pradėti posėdį. Penktas, kadangi penktas darbo tvarkės punktas ES 2013 metų finansinių metų bendrasis e, biudžetas turi būti dabar svarstomas ir kadangi balsavote rugsėjo trečią dieną, mūsų pakeitimai dėl e, tam tikrų biudžeto eilučių, tai šiandien mes e, turime patvirtinti nuomonę e, komiteto. Yra 20 e, pakeitimų pateikta. Juos pateikė mūsų kolega Ester Delan, jinai tuoj ateis, tačiau kol jinai ateis, manau, kad galim pradėti šio klausimo nagrinėjimą. Visi turite balsavimo korteles. Puiku. Galim balsuoti ir pakeldami ranką. Galim dabar balsuoti pakeldami ranką. Kaip tai skamba ispaniškai? Alzada mano. Kągi, pradedame balsavimą. Pirmasis pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, atrodo, kad atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, atrodo atmesta. Ketvirta dalis, kas už, prieš, atrodo atmesta. Penktas atmesta. Kas e, už penktą? Kas prieš? Turėtume pastikrinti elektroninį būdu. Pradedame. Dėl penktojo. Baigiame balsavimą. Sistema neveikia. Vertėjai sako, kad balsuojama dėl penktosios dalies, o ne dėl penkto pakeitimo, kaip iš tikrųjų yra. Taigi mes kalbame nebuvo aišku išvertimo, buvo penktoji dalis ar penktas straipsnis. Taigi penktas pakeitimas. Estato respinto. Eh? Atmesta, buvo atmesta. Patvirtinta. Dabar šeštasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Septintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Devintas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta Atmesta. 12. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 13. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 14. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atrodo priimta. 15. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 16. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 17. Pone Rodus, norit pasisakyti? 17. Pakeitimas. Ten yra žodis liberalizavimas vietoj šio žodžio reikėtų įtraukti žodelį reguliavimas. Jeigu pakeistumėte šitą formuluotę, mes pritartume. Grazie Ulrike, direi di... Dėkuoju Ulrike, aš sakyčiau, kad taip. Tad galim sutikti su šituo e, papildymu. Dėl 17 tuomet balsuojam, kas už? Tu nepritari tam Pritarė tam papildymui. Pagal darbo taisyklas, jeigu kas nors priešinasi, negalime balsuoti tuomet dėl to. Elizabet, prašom. Ich, äh, verstehe, du Haus. Aš suprantu kolega Nikelsen, tačiau po Ulri, su, m, pokalbių su Ulrike Rodės, manau, kad reikėtų sutikti su tokiu pakeitimu, kadangi čia problema iškyla prancūziškame tekste ir taip pakeisdami tekstą galėtume išvengti tos problemos. Iš esmės, mūsų tikslas šią formuluotę išlieka tas pats. E, I liberali concordano con questa precisazione di Elisabeth, continuate. Ar jūs e, vis dar pasisakote prieš tokį teksto pakoregavimą? E, anglų kalba e, translation ir liberalization yra skirtingi dalykai. Tad negalime dabar dėl to balsuoti. Ulrike. Čia susidurime ne su turinio problema, bet su redakcinė problema. Tai galbūt galime pakeisti šitą žodį management, valdymu vokiečių kalbos tekstui galima pritarti, tačiau prancūzų kalba kelia sunkumų. Tai galbūt pasirinkime terminą management. Siamo ancora in attesa di sapere se i liberali. Kol kas dar nežinome, ar liberalai pritarė ar ne, nes antraip negalime balsuoti. Prašom, kolega. Kaip anglakalbis, manau, kad liberalizavimas, valdymas ir reguliavimas yra visiškai skirtingos savokos reiškios ką kitą. Aišku, tuomet, remdamasi darbo taisyklėmis, turime e, ne balsuoti dėl šitų dalykų, o dėl viso 17 pakeitimo, koks buvo anksčiau siūlytas. Kas už? Prieš? neaišku. Kas už 17 pakeitimą be šitų aptartų pakeitimų? Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau. 18. Kas už, be, prieš, susilaiko, priimta. 19. Už, prieš, susilaiko, priimta. 20. Už, prieš, susilaiko priimta. Dabar balsuojame už visą nuomonę, kas už, prieš, susilaiko priimta. Sveikiname Ester, nors jos ir nėra dabar salėje. Dabar pereiname prie kito darbo tvarkės punkto. Šeštasis, prie šeštojo darbo tvarkės punkto preliminarus pranešimas siekiant teigiamas 14-20 daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties. Kolegos, aš truputį pamadikavau, pakeičiau šitos nuomonės tekstą, atsižvelgdamas e, ne tik tai į mūsų komiteto pareikštą nuomonę, kadangi ta nuomonė nebuvo visuomet e, vieninga Ir čia kalba sukasi apie e, tai, kad e, bendro žemės ūkio politikos biudžetas gali būti išaldytas toks, koks yra dabar. E, ir reikia turėti omenyje, kad Levandovskio pasiūlymas yra iš esmės apkarpimas to biudžeto. Rugsėjo trečią dieną Ester Delanš, kiti kolegos pasisakė šitą temą ir aš norėjau pridurti 17 pakeitimą, kuriame uh, sakoma, kad jeigu toliau bus apkarpamas bendrijos biudžetas, tai yra 18 pakeitimas, tai e, mes neturėtume su to sutikti. Kai kurie mūsų kolegos pateikė taip pat 16 pakeitimą, kuriame iš principo sutinkama su komisijos e, pasiūlymu. Ir kadangi tai yra vienintelis pakeitimas, dėl kurio dar mes turėtume pamastyti, tai mūsų komitetas turėtų balsuoti dėl 16 pakeitimo ir aiškiai pasakyti savo nuomonę dėl busimų dėrybų šituo klausimu. Kas pasisako už Levandovskio pasiūlymą, Europos komisijos pasiūlymą tai tie turi balsuoti už 16 pakeitimą. O tie, kurie nori, kad būtų derasi, deramasi, kad e, biudžetas būtų išaldytas toks, koks yra dabar, turėtų balsuoti prieš 16 pakeitimą. Tai norėjau patikslinti e, prieš balsuojant šitos dalykus, o dabar galime iš karto perėti prie balsavimo. Bet e, ponas Greski paprašė žodžio sformułowanie zamrożenie budżetu Dėkuoju, ponė pirmininkė. Čia kalba sukasi apie biudžetą, tačiau iš esmės mes čia kalbame apie biudžeto apkarpimą. Yra tam tikrų įsipareigojimų, e, naujų valstybių narių atžvilgių, yra busimi ateities įsipareigojimai. Senosios valstybės uh, narės yra informuojamas, kad biudžetas didėja, tuo tarpu realiai mes matom, kad jisai mažėja ir kad iš esmės jis yra apkarpamas. Dėkuoju, manau, kad padėtis dabar aiškiai ir turime balsuoti. Balsuojame pakeldami ranką. Pirmas pakeitimas, kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Antras, kas už? Prieš? susilaiko, atrodo, kad priimta. Trečias, kas už, prieš, susilaiko, atrodo, kad atmesta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko, atrodo, kad priimta. Penktas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaiko, atrodo atmesta. Aštuntas pakeitimas, Pas, pa, pasitikrinkime dėl aštuntojo. Atrodo, kad jis atmestas. Dabar devintas. Ar turim pasitikrinti vis dėlto dėl aštunto? Gerai, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl aštuntojo. Pradedame. Kas už, kas prieš? Atmesta. Aiškiai atmesta. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaiko atmesta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dvyliktas, kas už, prieš, Susilaiko. Neaišku. Pasitikrinkime. Dvyliktas. Kas už? Kas už? Ar jūs norite elektroniniu būdu pasitikrinti? Gerai, tuomet pradedame elektroniškai. Dėl 12. Pradedame. 12 pakeitimas. Ar jau visi balsavo? Gerai, baigiame balsuoti. Priimta. Jūs buvote teisūs. 13. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atrodo priimta. 14. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Pasitikrinkime dėl 14. Pradedame. Pradedame balsavimą dėl 14. Elektroniniu būdu. Baigiame. Priimta. 15. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. 16. Kaip, e, kai minėjau, kas balsuos už šį pakeitimą, tai balsuos už komisijos e, pasiūlymą. Kas balsuos prieš, tai tie nori, kad e, dabartinis biudžetas būtų išaldytas. 16. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 17. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 18 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 19 kas už, prieš, susilaiko. Devynioliktas jau e, nebegalioja. Dvidešimtas. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. Dvidešimt pirmas. Už? Prieš? Susilaiko atmesta atrodo atmesta. 22. Kas už, prieš, susilaiko. Neaišku. 22. Kas už, prieš, susilaiko. Priimta. 23. Už, prieš, susilaiko. Priimta. 24. Už, prieš, susilaiko priimta. 25. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 26. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 27. Balsavimas dalimis. Pas, jūs norit pasitikrinti dėl 26. Gerai. 26. Kas už? prieš, didelį balsų daugumą priimtas. 27. Dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Primta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Ir galiausiai 28 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais. Visi už. Tad ar yra balsausi prieš? Visuomet būna balsuojančių prieš. Ir gerai, kad taip yra. Turime suskaičiuoti visus balsus, tad iš naujo, sakau, baigiamasis balsavimas. Balsuojame už visą nuomonę. Kas už? Palaikykite rankas iškėlę keletą sekundžių. Kas prieš? Žalieji balsuoja prieš. Gerai. Keturi prieš. Ar kas nors susilaiko? Taip, yra ir tokių. Trys susilaiko. Septintas darbo tvarkės punktas - tarybos reglamento 3.2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiuose šalise dalinis keitimas. Pranešėjas e, vicepirmininkas Žozė Bove. Tad balsuosime dėl Bove nuomonės projekto. Žozė, prašau žodžio, prašom. Norėjau truputį pasakyti keletą žodžių prieš balsuojant. Norėčiau padėkoti visiems e, kolegoms dalyvausiems diskusijose. Mūsų tikslas e, yra e, skatinti, kad būtų re, remiamos, remiami vietiniai gaminiai, tvari žemės ūkio praktika bei e, sąsaja tarp piliečių ryšys tarp piliečių ir žemės ūkio. Ir dėl to būtent norėjau pasisakyti. Mes neigiamai žiūrime į trečiųjų valstybių rinkų e, skatinimą ir noriu priminti, kad yra ir kitų priemonių 2070 metais. Trečiųjų valstybių rinkų remimas buvo 29 procentų lygmens. Tai sudarė 114 milijonų biudžetų, e, eurų, atsiprašau. Tačiau aš to noriu pasakyti, kad mes turi renk, turime remti savo vietinius e, produktus ES vidaus rinkoje ir būtent todėl aš e, pateikiau savo pasiūlymus. Ir jeigu jūs pritarėte šitai, jeigu jūs pritarsite nuomoniai, tai e, pritarsite būtent tiems dalykams, kuriuos aš dabar e, vardėjau. Būtent šitos dalykus norėjau patikslinti, bet aišku, aš sutiksiu su balsavimo rezultatais tokiais, kokie jie bus. Dėkuoju, Žoze, kad galime pradėti balsavimą. Ir turime skubėti, nes mums lieka dar daug balsavimų. Pradedame. Balsuojam pakeldami ranką. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl dešimtojo. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Vienuoliktas pakeitimas papastankos. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Pirmas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Priimta. Dvyliktas Dančila, kas už, prieš, susilaiko priimta. Tryliktas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Keturioliktas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Penkioliktas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Šešioliktas, už, prieš, susilaiko priimta. Palaukite dėl 16. Dar pakartokim, kas už. Kas prieš? Priimta. 17 už. Atsiprašau. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Trečias. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. At atmesta, tiksliau atmesta. Trečias atmestas. Ketvirtas dabar, kas už? Prieš, susilaiko, atmesta. Penktas už, prieš, susilaiko, priimta. Devynioliktas už, prieš, susi, priimta. Dvidešimtas kota už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Balsuojame dėl viso teisėkuros pasiūlymo. Už, prieš, kas prieš, susilaiko. Du balsavo prieš, priimta. Balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos. Kas už, prieš, kas prieš. Vienas prieš, kas susilaiko. Ar tu susilaikai? Ne, balsuoju už. Ir baigiamasis balsavimas dėl darybų. Kas už? Prieš? Susilaiko? Primta. Puiku. Bove pranešimas patvirtintas. Toliau Aštuntas darbo tvarkės punktas, taip pat Žozė Bovė, žemės ūkio produktų propagavimas ir informavimas apie juos, tai yra strategija turinti didelę pridėtinę vertę. Ir dabar atėjo kaip tik tai laikas balsuoti dėl šios e, iniciatyvos. Yra pateikta 105 pakeitimai ir laukiame, aišku, dar kitų teisėkuros e, pasiūlymų. Ar Žozė nori ką nors pakomentuoti? Aš jau pateikiau bendrą pareiškimą ir to pakaks. Tad e, pradame balsuoti. 35 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 36. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 37. Už prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Dėl 37 pradedame balsavimą. Baigiame. Priimta. Toliau balsuojam pakeldami ranką. 38. Už, prieš, susilaiko, priimta. 41. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 42. Už, prieš, susilaiko priimta. 39. Už, atsiprašau, jisai atkrenta. 43. Pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 44. Už, prieš, susilaiko priimta. 45. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 47. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 48. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Penkiasdešimt trečias pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko priimta. 54 prieš, už, prieš, susilaiko priimta. 55 kas už, prieš, susilaiko priimta. 56 už, prieš, susilaiko priimta. 57 prie, už, prieš, susilaiko priimta. 58 už, prieš, susilaiko priimta. 59 už, prieš susilaiko priimta. 60 už, prieš susilaiko priimta. 61. Tai yra visi patrao neves pakeitimai ir galime balsuoti už juos visus iš karto nuo 61 iki 73. Ar kas nors tam prieštarautų? 61. Už prieš susilaiko primta. 62. Už prieš susilaiko primta. 63. Už prieš susilaiko primta. 64. Už prieš susilaiko primta. 65. Už prieš susilaiko primta priimta. 66 už prieš susilaiko priimta. 67 už prieš susilaiko priimta. 68 už prieš prieš susilaiko priimta. 69 už prieš susilaiko priimta. 70 už prieš susilaiko priimta. 71 už, prieš susilaiko priimta, 73 už, prieš susilaiko dėl 73. Kas už? Prieš. Turime pasitikrinti elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame. 18 už atmesta. 72. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 74. Kas už? Jūs norite pastikrinti dėl 72. Gerai. Pastikrinsime elektroniškai dėl 72. Pradedame. Pradedame dėl 72 elektroninių vadų. Vienu žmogum per daug balsuoja EPP nariai. Baigiame. Atmesta. Po lygiai prieš ir už. Tai tuomet atmesta. Agnų nori pasisakyti, prašom. Jūs žinote, kad EPP buvo atskirai balsuojama, kadangi buvo vykdomas elektroninis balsavimas, o dabar jūs siūlote kelti rankas? Eh, non abbiamo mai avuto dubbi. Ci... Mes, eh, kuomet tik tai iškildavo abejonių, tikrinome elektroniniu būdu. Tad 72 eh, atmestas, dabar turim balsuoti dėl 74. -ojo. 70, tiksliau, 7, dėl 75 dabar turime balsuoti. 75. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 75 patvirtintas. 76. Už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 77. Už? Prieš? Susilaiko? Atmesta Turime pasitikrinti elektroninį būdu. Pasitikrinkime elektroninį būdu dėl 77. Pradame. Ar visi jau baigė balsuoti? Ar jau baigėme? Baigėme. Priimta. Toliau balsuojame pakeldami ranką. Pakeitimas numeris 78. Kas už? prieš susilaiko priimta. 70, tiksliau, 80 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 81 už, prieš susilaiko dėl 81, kas už, prieš priimta, nes jis siūlo vicepirmininkas, bet pasitikrinkime dėl 81 elektroninių būdų. Dėl viso pikto. Pradedame. Papastankos pakeitimas. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. 82. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 83. Kas už? prieš susilaiko priimta. 85. Kas už, prieš susilaiko priimta. 84. Kas už, prieš susilaiko priimta. 86. Kas už, prieš susilaiko priimta. 87. Už, prieš susilaiko priimta. 88. Kas už, prieš susilaiko priimta Atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 88-ojo. Patravo nevės pakeitimas. Baigiame. Priimta. 89. Kas už, prieš, susilaiko. Priimta. 90. atkrenta. 93. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 93. Pradedame. Baigiame. 93 yra priimtas. 94 už prieš susilaiko priimta. Priimta. Didelė balsų dauguma. 95 ir 6. Kas prieš susilaiko. Šį kartą atmesta. Gal pasitikrinkime elektroniniu būdu. 95 ir 6. Nikolson Patrau Neves. Pradedame. Baigiame. Devyniasdešimt septintas. Kas už? Prieš? Atmesta. 98. 98 atkrenta. 99. Kas už? Prieš? Silaiko? Šimtasis už prieš susilaiko priimta. Šimtas pirmas už prieš susilaiko priimta. Šimtas antras už prieš susilaiko priimta. Šimtas trečias už prieš susilaiko priimta. Šimtas ketvirtas už prieš susilaiko priimta. Šimtas penktas už prieš susilaiko priimta. citatos. Numeris vienas už, prieš susilaiko priimta. Antroji konstatuojama dalis už, prieš susilaiko priimta. Konstatuojamoji dalis numeris 3, kas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirta, už, prieš susi atmesta. Penkta, už, prieš prieš susilaiko priimta. Šešta. Už, prieš susilaiko priimta. Septintas atkrenta. Septinta atkrenta. Aštunta. Už, prieš susilaiko priimta. Devinta. Už, prieš susilaiko. Atrodo priimta. Dešimtas. Už, prieš susilaiko priimta. 11. Už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroninį būdu dėl 11 konstatuojamosios dalies. Pradedame. Baigiame. Priimta. 12 konstatuojamoji dalis už, prieš susilaiko priimta. 14 už 14 atkrenta, 15 už prieš susilaiko atmesta, 16 už prieš susilaiko priimta, 17 už prieš susilaiko priimta, 18 už prieš susilaiko atmesta. 19. 20. Už prieš susilaiko priimta. 23. konstatuojama dalis. Už prieš susilaiko priimta. 24. Už prieš susilaiko priimta. 25. Už prieš susilaiko priimta. 26. Už prieš susilaiko priimta. 27 už prieš susilaiko priimta, 28 už prieš susilaiko priimta, 29 priim, taip pat priimta, 30 kas už prieš susilaiko priimta. 31 31 konstatuojama dalis už, prieš susilaiko priimta. 33 kas už, prieš susilaiko priimta. 34 už, prieš susilaiko priimta. Baigiamasis balsavimas dėl e, visos rezoliucijos. Už. Ar kas nors balsuoja prieš? Taip. Yra tokių. Susilaiko? Niekas nesusilaiko. Sveikiname žodai bavai. Dabar devintas darbo tvarkės punktas. naudojant žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir vykdant miškininkystės veiklą išmetamą ir pašalinamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklės ir veiksmų planai. Julie Gelling. Parere di Giuli sulla proposta della Commissione per una. Balsuosime dėl Žiulį eh, pranešimo, dėl normų, kurios yra numatytos eh, šiltnamo efekto sukeliančių dujų kiekių apskaitai. Yra 29 pakeitimai ir paskui dar yra 50 papildomų tie naujoji, naujuose pakeitimuose yra siūloma numatyti, kad tos nuostatos veiktų ne visiems žemės ūkio plotams, ypač ten, kur žemės yra drėgnos, reikėtų numatyti tam tikras sumas valstybių narių biudžete ir taip pat yra keletas pakeitimų, kuriuose yra siūloma atsisakyti deleguotų teisės aktų. Taigi, jeigu nėra daugiau kitų papildomų ir komentarų, iš karto persime prie balsavimo. Balsuosime keldami rankas. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 38 pakeitimas, kas už, ne, atsiprašau, grįž. 39, kas už, kas prieš, Dėl 29 balsuojame elektroninėmis kortelėmis. Balsuojame. Visi balsavote. Baigiame. Priimta. 41 pakeitimas kas už. Priimta. 7 dėl 7 nereikia. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Devintasis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Keturiasdešimt antrasis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Keturiasdešimt trečiasis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 44. Kas už, kas prieš, susilaiko, Priimta. Dar kartą balsuojame elektroninėmis kortelėmis dėl 44 pakeitimo, dėl meginės dėlančių pakeitimo. Balsuojame, baigiame. Pritarta. Kaip ten bebūtų, didžiaja dauguma buvo pritarta 46 pakeitimas, kas už, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 48. 8 ir 49 kartu. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 50 kas už, atsiprašau. 50. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Remiasi prieki. 11. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 12. Už, prieš, susilaiko priimta. 51. Už, prieš, susilaiko priimta. 13. Už, prieš, susilaiko priimta. 14. Už prieš susilaiko priimta. 15. Už prieš. Kas prieš 15. Turime balsuoti kortelėmis dėl 15. Balsuojame. Pranešėjo pakeitimas čia buvo. Baigiame. Dauguma priimta. 16 už, prieš, susilaiko priimta. Penkiasdešimt antrasis, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Septynioliktas už, prieš, Priimta. 18 ir 53 kartu, kas už prieš susilaiko priimta. Penkiasdešimt ketvirtasis kalnietės pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Dvidešimtasis pranešėjo, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 55. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 56. Už, prieš, susilaiko priimta. 57. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 58. Už, prieš, balsuojame kortelėmis. Dėl 58 pakeitimo. Balsuojame. Baigiame. Pritarta. 59. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 60. Mėginis Delanš. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 61. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 62. Už, prieš, susilaiko. Pritarta atrodo daugiau už. 23. Pranešėjo, kas už, prieš, priimta. 24. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 25. 25. Kas už, prieš. Ar verta balsuoti kortelėmis? Pritarta 25. 6. Dabar visi atkrenta ir dabar balsuojame už 30. Kas už? Konsultuojame dalis. Už, prieš. 30 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Primta. Pirmasis pranešėjo. Atkrenta. 31. Girling. Kas už? prieš susilaiko priimta. 32. Kas už prieš susilaiko atmesta. Trisdešimt penktasis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Trisdešimt šeštasis, nereikia balsuoti, atmesta. Jeigu 48-49 atmesti, nereikia balsuoti. Antrasis pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš. Dėl antrojo pakeitimo Dėl konstatuosimos situojamos dalies reikėtų balsuoti elektroninėmis kortelėmis, kadangi yra abejonių. Antrasis pakeitimas. Baigiame. Pridota. Trisdešimt septintasis balsuoti nereikia. Ir baigiamasis balsavimas dėl nuomonės su pakeitimais. Kas prieš? Kas prieš? Pirmiausia, kol kas kas prieš. Kas susilaiko? Kas užlaiko? Puiku. Baigiame. Taigi sveikiname pranešėją. Dešimtasis darbo atvarkės klausimas. Tarybos sprendimo du... 1008-97 keitimas iš dalies siekiant jo taikymo sritį įtraukti miško dauginamąją medžiagą, kurios kategorija yra sutinkanti kokybės reikalavimus ir atnaujinti už patvirtinimą ir auginimo kontrolę atsakingų institucijų pavadinimus. Tai yra labai techninis klausimas ir supaprastinta procedūra yra numato E, pagreitinti visus procesus. Norėčiau paklausti, ar kas nors norėtų pasakyti dėl dešimtojo dabotvės klausimo? Ne. Taigi iš karto galime balsuoti dėl supaprastos procedūros. Ačiū kolegos. Tas pats pasakyta apie 11 darbo atvarkės klausimą, tai yra tarybos sprendimų 2003-17 taikymo laikotarpio pratesimas ir trečiųjų šalių institucijų atsakingų už gamybos patvirtinimą ir kontrolę pavadinimo atnaujinimas. Dabar pabandysime aptarti šitą klausimą, kadangi jis yra susijęs su trečių šalių e, sąrašu ir numatyta pratesti galiojančią tvarką dešimčiai metų. Šitas sprendimas yra priimamas skubos tvarka, kad būtų galima ES rinkai greičiau apsirūpinti dauginamąją medžiagą. Labai e, sunku, žinoma, dabar imtis tos procedūros kaip ir ankstesnių klausimų, kadangi komisija nepritaikė komitologijos sprendimų pakeitus e, teisėkūros sistemą ir numačius išleisti e, teisėkų įgyvenimo aktus. Trijų institucijų teisės tarnybos pateikė savo siūlymą ir aš dėl to, aš pateikiau savo pakeitimo siūlymą dėl vietinės specifikos ir vietinių priežasčių. Todėl reikėtų atsisakyti senosios komitologijos, kadangi dabar ta sistema nedara su deleguotų teisės aktų principais, kadangi tokia teisė numatyta pagal Lisabono sutartį. Todėl mes turime ne tik pasistumėti į priekį, bet mes pritarėme komisijos pasiūlymui iš esmės, tačiau turime pakeisti tas vietas, kurios yra susijusios su Lisabono sutarties nuostatomis, kadangi tos nuostatos nėra kol kas pakeistos. Ar norėtų kas nors pasakyti, jeigu niekas nepagėdavo kalbėti? Ar komisijos atstovas norėtų pasisakyti? Pakeitimų pateikimo galutinė data yra rugsėjo 19 diena. 12 valandų. Atrodo, kad niekas nenorėtų pasisakyti, taigi pakeitimų pateikimo mm, galutinė data yra rytoj. 12 darbuotojas klausimas. 12 darbuotojas klausimas. Parama kaimo plėtrai teikiama Europos žemėkių fondo kaimo plėtrai. Ir dabar tęsėme nagrinėjimą. E, tai yra antrasis pranešimas dėl bendro žemės ūkio politikos reformos. Ir priminsiu, kad yra daugiau negu 2000 pakeitimų. Ir turint omenyje, kad diskusijos yra labai kontroversiškos, e, visi tai žinome. Tačiau kita vertus yra pakankamai daug e, panašių pakeitimų, kurie eina tą pačią linkmę. linkmę. Norėčiau e, pasveikinti Luis e, Kapolos Santos ir Luis, kaip tik suteikiu tau iš karto žodį. Esta é uma proposta. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip visi tikriausiai suprantame, šis pasiūlymas dėl reglamento yra žymiai mažiau kontroversiškas negu reglamento dėl tiesioginių išmokų pasiūlymas. Ir jau nekartą turėjau progos padėkoti komisijai už, mano manimu, tikrai labai puikų pasiūlymą. Tai labai geras pagrindas mūsų tolimesniam darbui. Nors be abejo, tai nereiškia, kad mes neketintume pateikti jokių pasiūlymų savo ruoštų. Daugiau negu 2000 pasiūlymų buvo pateikta kolegų. Yra siekiama kai kur papildyti tekstą ar jį pakeisti ir kai kas man atrodo priimtina. Manau, daug kas būtų iš tikrųjų priimtina, turint galvoje kompromisą, kurios siekiame. Vis dar be abejo gilinamės į tekstą, į pasiūlytus tekstus. Daug darbo tikrai norint tą padaryti ir galiu jau dabar pasakyti, kad maždaug pusė pakeitimų susijusių su individualių, individualių priemonių skyriumi. Gal čia reikėtų pradėti mūsų darbą būtent nuo to. E, lygiai taip pat, kaip ir tiesioginių išmokų reglamento atveju, reiktų nuspręsti dėl mūsų darbo metodo. Ir tikriausiai reikėtų pasielgti panašiai, kaip ir ano reglamento atžvilgi darėme. Tiesiog išmokų reglamentui e, aptarti buvome numatę keturias temas, keturias teminės rytis ir būtent taip ir dirbome tuomet ir judėjome link kompromisinių pasiūlymų. Tad lygiai tokią pačią darbo metodiką siūlyčiau ir čia pritaikyti. Ir su malonumu išklausyčiau jūsų pasiūlymų dėl to, kokias teminės rytis pasirinktumėte ir nuo, nuo kurios iš jų pradėti mūsų darbą. Aš siūlyčiau pradėti nuo individualių priemonių. Tai būtų 15-40 straipsniai. Be abejo, neišeis visko aptarti per vieną vienintelį posėdį, nes, nes yra daug dalykų susijusių taip pat ir su kokybės sistemomis, su priemonėmis numatančiomis protekcionistinės priemonės dėl kaimo vietovių. Taip pat yra klausimų dėl investicijų į aplinkosaugos priemonės, Natura 2000, ekologiškas ūkininkavimas, specifiniai nacionaliniai ypatumai ir apribojimai, daugybė tų temų, kurias čia būtų galima vardyti. Ir apie 1000, 1030 pakeitimų yra skirti būtent juom, tai yra daugiau negu pusė pakeitimų. Šį penktadienį vyks sustikimas, kurio metu bus aptariami labiau techninio pobūdžio aspektai ir aš netrukus pristatysiu ir darbo atvarkę to sustikimo. Sustikimas vyks rugsėjo 26 dieną ir siūlyčiau pradėti būtent nuo 15 straipsnio viską aptarti ir žygiuoti toliau, o paskui žiūrėsime, kiek spėsime nuveikti per turimą laiką. O žvelgiant į pakeitimus apskritai, galima pasakyti, jog EPP buvo ta frakcija, kuri pateikė daugiausia pasiūlymų, 686. Iš viso mano frakcija pateikė daugiau nei 400 pasiūlymų dėl pakeitimų. Taigi yra apie ką diskutuoti. Bet nemanau, kad tinkamiausias laikas ir vieta būtų padaryti tai čia, nes aš ir pats dar nesu iki galo įsigilinęs į visus pakeitimus. Tad šiandieną, matyt, reikėtų tiesiog sutarti dėl darbo metodikos. Ir su malonumu išklausysiu jūsų pasiūlymų dėl to. Ir dar kartą dėkoju komisijai. Ir noriu aiškiai pasakyti, visiems pareikšti, jog esu pasirengęs bendradarbiauti su visais jumis. E, kad pasiektumėm kiek manoma geresnį kompromisą ir sukurtumėm geresnės ateities darbo sąlygas mūsų ūkininkams. Ačiū. Molto bene, grazie Luis. Dėkuoju. Luis, kaip ir paprastai, e, suteiksiu žodį pirmiausiai šešėliniams pranešėjams, o paskui pasisakys visi tie kolegos, kurie norės pakomentuoti. Tad e, kolega Kostinger pirmiausiai, prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjui už jau nuveiktą darbą, ačiū už gerą bendradarbiavimą, ačiū už galimybę nuolat keistis konstruktyviai nuomonėmis. Manau, ypač turint galvoje e, didžiulį pasiūlytų pakeitimų kiekį, kurį jau minėjo pranešėjas, tai yra labai svarbu, ta galimybė keistis nuomonėmis pasigilinusi kai kurios pakeitimus, matyti, jog jie skamba lyg pageidavimų sąrašas kalėdų seneliui. Nesimkime štai C grupę ar, ar kurias kitas. E, čia yra daugybė pakeitimų ir kalbant apie bendrą žemės ūkio mm, ir kaimo e, paramos e, fondą reikia konkrečiai galbūt numatyti jo tikslus, paramos prioritetus, kad būtų aišku, kam pirmiausiai skiriama parama, kokios e, tikslinės grupės Ir pranešėjo pasiūlyta darbo metodika, manyčiau, yra labai sveikintina ir matyti ir diskusijos tolimesnės bus vaisingos, kai jau kalbėsime dėl konkretesnių detalių. Tie šeši prioritetai, taip kaip yra numatyta dabar ir, ir su tuo susiję pakeitimų pasiūlymai, yra gera pasirinkta kryptis, lankstumo elementas ir toliau išlieka, bet vis tiek galėsime dirbti ir labai konkrečiai dirbti. Dėl to, kad e, kaimo e, plėtra vyktų sklandžiau. Ūkininkų, ūkininkams skiriama parama Kiti dalykai be abejo bus svarbiausi mums prioritetai, ypač e, galvojant apie regioninio masto, regioninio ligmens bendradarbiavimą. Ačiū visiems uždėmesi ir, ir toliau tikiuosi gero bendradarbiavimo. Grazie Elisabeth. Dėkoju e, Elizabetai. Dabar e, vice pirmininkė Pulson. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Kapolasantos. Aš manau, kad 2300 e, pakeitimų iš tikrųjų yra nemažas skaičius ir visa tai atspindi mūsų reakciją. Mes nepasitenkinam sutikdami su tuo, kas e, yra siūloma. Tačiau aišku, čia svarbu išsiaiškinti, kurie klausimai yra patys svarbiausi, kas yra e, prioritetai. Ir tai turi atsispindėti tekste. Kai kurie iš e, šitų pakeitimų atspindi tos esminius e, aspektus. Man atrodo, jog yra labai svarbu kaimo plėtros e, srityje pabandyti išsiaiškinti, ar mūsų žemės ūkis bei miškų sektorius veikia tinkamai ir ypač nutolusiuose uh, labai nutolusiuose regionuose ir vietovėse. Kartais e, tai yra kalnuotos vietovės arba esančios e, labai toli pietuose ir turime aiškintis, ar ten e, šie sektoriai tinkamai veikia ir ar viskas gerai yra kaimo plėtros sektoriui. Aišku, mes norime padėti žemės ūkio darbuotojams, tačiau e, turime Ir turime čia nepamiršti, kad visi šie ūkininkai ir ūkiai yra naudingi mūsų visuomeniai. Turime taip pat atsižvelgti į socialinius ir kultūrinius žemdirbių gyvenimo aspektus. Ir, ir kad jie galėtų išgyventi, kad jų šeimas galėtų išgyventi. Man atrodo, kad tai yra esminiai aspektai ir mes turim kalbėti apie infrastruktūras tose minėtose regionuose. Taip pat e, žinios yra be galo svarbus aspektas čia. Žinių sklaida. Turime taip pat e, koncentruoti savo dėmesį ties e, mažais ir vidutiniais ūkiais. Labai daug yra tokių ūkių žemės ūkio sektoriuje. Ir Mes turime to nepamiršti, kadangi čia kalba sukasi taip pat apie miškų ūkį, miškininkystę. Beje, aš taip pat esu kilusi iš e, miškininkystės regiono ir aš dabar kalbėdama galvoju ypač apie šiaurės regionuose esančius miškus. Čia mes turime aiškiai apibrėžti čia nubrėžti aiškias gairias ir aiškias e, ribas taikomas e, miškininkystės ūkiams. Nes e, šios siūlomos priemonės neturi apimti absoliučiai visų ūkių šiame sektoriuje ir mes turime aiškiai apibriežti kriterijus. Bet turim visuomet galvoti apie tai, kaip mes padėsime šios sektoriaus darbuotojams. Dėkoju. Dabar žodis e, kolegai Šmit. Noriu taip pat pasveikinti Vokietijos šiaurės atstovus mūsų salėje, e, regionų asociacijos atstovus. Sveikiname jūs ir e, pusę aštuonių mes inauguruosime Vokietijos regionų plėtros parodą. Na, o dabar, kaip sakiau, pasisako kolega Šmit, o po to e, kolega Jėgelė. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui, kuris turėtų išgryninti svarbiausius klausimus būsimoje diskusijoje Labai žinoma gaila, kad pateikta tiek daug pakeitimų, daugiau negu 2000. Mes pateikėme tik tai 120 ir juose suformulavome savo prioritetus. Labai gaila, kad kitų frakcijų koordinatoriai nesugebėjo būti tokie konkretus, kaip mes, kokie mes buvom. Žinoma, skiriasi mūsų filosofija, mūsų požiūris į kai kuriuos klausimus, ypač dėl to, ko yra siekiama vystant e, kaimiškus regionus. Aš e, beveik e, dviejų, dviejus metus dirbu Žemės ūkio komitete ir puikiai įsivaizduoti, kas yra. Įsivaizduoju, kas yra kaimo plėtra ir kaimo regionų skaitinimas aš manau, kad neg negalima neturėti tam tikrų sentimentų e, kaimo plėtrai, kai yra kalbama apie finansavimo klausimus, tuo labiau, kad reikia palengvinti tam tikrą veiklą kaimo regionuose, kuri padeda gaminti maisto produktus. Aš manau, kad nereikėtų kalbėti apie atskirus pranešumus iš esmės, tačiau mūsų manimų, kad reikėtų numatyti tam tikrą procentą, 50-60 procentų bendro finansavimo normą, taip. Taip pat reikėtų numatyti 10 papildomų procentų bendro finansavimo dalį. Uh, Aš mes manome, kad ūkininkai turėtų galimybę dalyvauti įvairiausiose spekuliacinėse operacijose ir taip toliau, tačiau tai nereiškia, kad reikėtų juos skatinti dalyvauti kitoje tokie finansinėje veikloje, vietoj to, kad gamintų maisto produktus. Labai svarbu, kad būtų tenkiamos reikalingos uh, rekomendacijos 729, 734, 737 ir kiti pakeitimai yra būtent taip suformuluoti, kuriuose yra skatinama plėtoti vietinės rinkas, taip pat uh, gaminti uh, įvairūšius energijos šaltinius ir taip toliau. Aš manau, kad čia daug prieštarų nėra. Mes taip pat norėtume, kad 22 straipsnėje būtų atsakyta siūlomos finansavimo sistemos ir 40 pakeitimas taip pat yra labai svarbu, kadangi reikia skatinti vykdyti veiklą ūkininkus dėl pranešėjo pasiūlytos diskusijos dėl darbo metodų. Aš manau, kad pranešėjo komanda prates mūsų darbą, kurį mes vykdėme iki šiol, tačiau tarp šešėlinių pranešėjų susitikimų ir grupės posėdžių reikėtų pagalvoti, kaip išspręsti 15.40 straipsnių imtinai likimą. Mes norėtume, kad būtų pateiktas, paruoštas konkretus tekstas prieš šešėlinių pranešėjų posėdžius, kad galėtume jau diskutuoti apie turinį labai aiškios mūsų nuostatos, aiškus mūsų tikslai ir mes esame nusiteikę siekti pagal galimybės e, kompromiso. Taigi mes labai susidomėję šiuo klausimu ir esame pasirengę su jumis bendradarbiauti. Dėkuoju kolegai Šmit, o dabar Giancarlo Skota. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti ponai Kapola Santos už puikiai atliktą darbą kaimo plėtros srityje ir tiesioginių išmokų srityje. Kaimo plėtros sritis yra bendro žemės ūkio politikos šerdis ir manau, kad būtent čia atsispindi e, tikroji realybė kaimo vietovių. Aš pritariu tam, ką sakė pranešėjas esminiais klausimais. Toliau, kalbant apie paskolas jauniems ūkininkams bendrijos lygmenių, tai manau, kad tai yra svarbi priemonė, kuri padės pritraukti daugiau jaunimo į šį sektorių, kuri labiau motivuos juos ir e, tie, kurie pasirenka darbą šiame sektoriuje, susiduria su sunkumais pasiskolinti pinigų iš banko, tad šios priemonės iš tikrųjų būtų naudingos. Galbūt reikėtų tik tai e, performuluoti jaunų ūkininkų apibrėžimą. Dėkuoju. Dėkuoju, Giancarlo. Šešėliniai pranešėjai baigė pasisakymus. Na, o dabar žodis Elizabet Jėgel, paskui Mišel Danta. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir nuoširdžiai dėkoju taip pat ir pranešėjai už jau nuveiktą darbą ir iš anksto jau ačiū ir už būsimą darbą, nes iki šiol dirbome tikrai puikiai Pone pirmininkė, gal nenugirdau ko nors, bet iš liberalų frakcijos nesigirdėjo nieko iš šešėlinių pranešėjų. Man būtų įdomu tą informaciją turėti. Pone Pausentai buvo. Aha. Tada reiškia su patikimuose rankose, pone Pausent. Pereinu prie turinio iš karto. Darbo pasirinkta metodika, man atrodo, tinkama. Ir manau visai pagrįsta, kad tiek daug pakeitimų buvo pateikta ir kad EPP frakcija, kurios narių parlamente yra daugiausia, pateikė ir daugiausia pakeitimų pasiūlymų. Aišku, laukia sunkus darbas, bet būtina tą darbą atlikti. Ir jeigu susikoncentruosime, susitelksime ties frakcijoms labiausiai rūpimais dalykais, manau tikrai e, parengsime gerai subalansuotą pranešimą. Taip pat, manyčiau, yra svarbu visiems suvokti, įsisamoninti tai, kad kaimo plėtra visai ES yra um, reikšmingas dalykas. Ir čia reikia turėti omenyje taip pat ir um, pačius um, vargingiausius regionus ar nepalankiausioje padėtyje atsidūrusius uh, regionus. Um, taip pat reiktų suprasti tai, kad uh, neturėtų ta parama suplaukti į miestus. Tai yra būtent kaimo plėtrai skirti e, pinigai. Kartais tuo suabejojama net ir mano šalyje. Vokietijoje. Taigi kitas problemas reikia spręsti kitų fondų lėšomis. Dėl prioritetų klausimas taip pat e, visiškai suprantamas ir norėčiau aiškiai pasakyti, kad e, be moterų kaimo, kaimo regionai tikrai neišliks. Todėl reiktų ir tos linijos aiškiai laikytis ir visuomet e, turėti galvoje visus žemės ūkio klausimus e, kartu, skiriant kaimo plėtrą, plėtrai paramą. Ir esu tikrai optimistiškai nusiteikusi. Dar kartą dėkoju pranešėjai už jo darbą. Ir taip pat ačiū visiems šešėliniams pranešėjams. Dėkoju. Elisabeth Michel Dantin ir poi Brita Remes. Michel Dantin, paskui Brita Remes. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai pasisakysiu ir tai susijęs su mano pranešimu. Kalbam daug apie antrąjį ramstį, apie e, ekologizavimą, tai taikoma pas, pasirinkus pačiam ūkininkui, jeigu jis nori tai daryti. Aš noriu paminėti, kad dabar pasirodantis tyrimai rodo, jog per pastaruosius 15 e, metų į žemės ūkį buvo per mažai investuojama ir dėl to bent iš dalies galim šiandien paaiškinti tas problemas, kurios e, kyla dėl nepakankamo produktivumo. Tai taip pat pasakytina ir apie mokslinius tyrimus, kurių e, ne, ne, nepakanka šiame sektoriuje ir tai beje susiję ir su klimato kaita, kaip mes turim dabar e, valdyti šį sektorių tinkamai atsižvelgdami į vandens trūkumą ir kitus dalykus, kurie atsiranda klimato kaitos. Bet Europos mastu per mažos investicijos šiame sektoriuje turi kelti tam tikrus klausimus, į kuriuos mes turime atsakyti. Dėkoju. E, Mišel Brita Remers. Ačiū. Norėčiau pranešėti, padėkoti pranešėjui už jau nuveiktą darbą. Ir apgailestauju dėl to, kad dar daug reikės nuveikti. Mums labai svarbu para, e, paaiškinti, kad Žemės ūkio plėtros fondas yra skirtas padėti kaimo plėtroje, plėtros regionuose gyvenantiems žmonėms. Reikia padaryti kaimą patraukliu gyventi ir būtent tos problemos sprendimo turėtume imtis ir pabandyti, kad uh, būtų gyveninti ir kiti kiti skatinimo projektai, kurie skatintų gyventojus likti kaimuose, kadangi pastaruoju metu vis mažiau jaunų žmonių perima mm, tą kaimo ūkininkavimo veiklą. Bet tu, atsižvelgiant į mūsų ištikusią krizę, turėtume pagalvoti, kaip nustatyti bendro finansavimo normą. Aš jau sakiau, kad visada pasakysiu už tai, kad būtų pritraukiamos ir pritvačios lėšos, kadangi dažnai vyriausybėms nepavyksta sumokėti savo bendro finansavimo dalį ir dėl to lėšos nepatenka į tuos regionus, kuriuose tų lėšų ypač reikia ir todėl įgyvendinami ES finansavimo politiką, mes tiesiog patenkame į absurdišką situaciją, kai nefinansuojame tų, kuriems labiausiai reikia. Šlesviko Holšteino federacinėje žemėje mes daug pasiekėme įtraukdami gyventojus į programų įgyvendinimą. Būdami atsakingi, jie labiau įsitraukia į programas, jaučiasi atsakingi vietoj to, kad būtų sprendimai priimami kažkur aukštesnėse instacijose, aš manau, kad reikėtų suteikti daugiau daly galimybių dalyvauti sprendimų priimo procesuose ES mastu apskritai. Martin Ošling, e poi. Dėkuoju, Brita, Martin Ošling. Finansavimas pagal antrąjį ramstį jau dviejį metai yra nepakankamas. Todėl negalima leisti šio finansavimo dar labiau mažinti. Mes būtent už tai ir pasisakome ir manome, kad iš pirmojo ramščio būtų galima perkelti lėšas į antrąjį ramstį, bet to finansiškai antrąjį ramstį reikėtų taip aprūpinti, kad būtų išnaudotas visas antrojo ramščio potencialas. Mes e, anksčiau e, dėl šio klausimo tarėmės nepakankamai, būtent dėl bendro finansavimo įnašo. Dabartinis komisijos indėlis yra per mažas ir todėl kai kurios valstybės negalės finansuoti savo dalies. Dėl privataus uh, sektoriaus indėlio finansuojant tam tikras programas. Aš manau, kad e, tą pasiūlymą galima svarstyti, tačiau nereikėtų galvoti, kad e, tos lėšos mus išgelbės. Visų pirma, reikėtų išsiaiškinti, iš kur tos privačios lėšos atsiras. Galbūt tai bus finansavimas, kurio mes nepageidautume tam šioje srityje. Taip pat reikėtų pagal antrąjį ramstį E, mažiau dėmesio skirti ekologizavimo programoms, kadangi šios programos pagal antrąjį ramstį yra tiesiogiai siejamos su regionais, su specifiniais regionais. Ir šiam tikslui reikėtų tikslinių regioninių programų. Tačiau taip pat reikėtų, reikėtų aiškiai pasakyti, kad pagal antrąjį ramstį visose valstybės reikėtų parengti programas skatinančias e, ekologinį ūkininkavimą. Tai turėtų būti vienintelė pagrindinė prielaida gauti finansavimą iš ES žemės ūkio e, e, kaimo, plėt, kaimo regionų plėtros fondo. Dabar Tiniuose dokumentuose lyder programa nėra pakankamai išnaudojama ir tai, kas buvo pasiekta kai kuriuose regionuose naudojant lyder programą, yra nepakankama. Todėl reikėtų šias programas e, restruktūrizuoti iš esmės. Taip pat diskutuojant reikėtų vienodai traktuoti pirmąjį ir antrąjį ramstį. Kad nebūtų taip, jog antrasis ramstis tiesiog taip ir liks mažesnis pirmojo ramščio brolis. Labai svarbu išnaudoti tas priemonės, kuris leistų įgyvenyti tikslingas programas ir kad būtų galima išnaudoti tam tikrų regionų ir kaimiškų regionų potencialą. Martin Ulrik. Dėkuoju, Martin Ulrike, paskui Gabrielė. Ačiū. Pirmininkė, iš tiesų jau buvo daug kas svarbaus pasakyta, nėra reikalo man visko kartoti. Geriausia būtų padėkoti ponui Luisui Manuelui Kapolas Santos. Jis tikrai daug ir sunkiai dirbo, mes jau daug diskutavome šiais visais klausimais ir um, tekste iš tikrųjų atsispindi patys pagrindiniai svarbiausi mums principai, bet vis dėlto taip pat aiš, akivaizdu ir tai, kad vis dar yra žmonių manančių, jog antrasis ramstis turėtų būti skirtas tik žemės ūkiui. E, tas jau buvo minėta kai kurių anksčiau, bet iš tikrųjų reikia pasakyti tai, kad antrasis ramsis skiriamas žemės ūkio paramai ir taip pat žmonėms gyvenantiems kaimo regionuose. E, man atrodo, vien tik tai kalbėti apie pinigus žemės ūkiui būtų, e, būtų netinkama. Dėl perkelimo iš antro ramščio į pirmą. Tai yra svarbi idėja, svarbi mintis. Reikia turėti omenyje ir viršutinės ribas. Man atrodo, tai protinga, e, protingas pasiūlymas. Dėl to perkelimo į pirmą svarsti kolega Hoisling minėjo ir privačias lėšas kaip kofinansavimo e, dalį. Aš taip pat panašiai esu suformulavusi savo pasiūlymą, pakeitimą, dėl to, kad manau, kad įvairių fondų esama privačių, kurios galima būtų įtraukti į šią veiklą ir tuo būdu sumažėtų taip pat našta ir nacionaliniams parlamentams sprendimų prieimimo našta, bet be abejo negalima privaloma tvarka numatyti tokį, toko finansavimo elemento ir dėl to tikriausiai ir niekam ir nekyla abejonių. Ką galima, kokiu veiksmu imtis pagal lyder programą, tuo galėsite įsitikinti šiandieną vakare, trečiam aukšte. E, aš mielai visus kviečiu ten apsilankyti. Mano regionas, iš kurio esu kilus iš Lėsvigo Holšteno žemė, e, ten taip pat bus atstovaujama. Atvykite ir įsitikinkite tuo, ką galima nuveikti su tais pinigais skiriamais pagal antrąjį ramstį. Ir tuomet e, matysite, jog tikrai pinigai pasiekia reikiamą tikslą, tad reikėtų tą paramą ir toliau stiprinti. Ačiū.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 mums dar likusi laiką reikės e, labai smarkiai padirbėti, kad rastume kompromisą. Yra kai kurių konkrečiai Bulgarijai, mano šaliai svarbių dalykų. Pirmiausia, imkime aplinkosaugai skirtas priemonės ir minimalę privalomą procentinę dalį bei jos numatymą. Man atrodo, ta priemonė turėtų būti labiau rekomendacinio pobūdžio, o ne privaloma. Jeigu bus numatytos tokios privalomos priemonės ar privalomi rodikliai, tai iškart atsiras skirtumų tarp valstybių narių. Tie kriterijai turėtų būti suvokiami lankščiai, kad valstybės narės galėtų konkrečiai atsižvelgti į specifinius e, ypatumus. Ir mokėjimai turėtų būti taip pat priderinti prie tau tų specifinių e, ypatumų prie žemės ūkio raidos konkrečioje šalyje. Taip pat dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai kokį dalyką. Miškininkystės sektorius. Kai kur būtų galima pasiūsti tikrai žymiai pozityvesnį signalą, suformuluojant tekstą kiek kitaip dėl miškininkystės e, sektoriaus e, apriepties šiuo atžvilgiu. Bulgarija yra viena tų šalių ES, kur miškais e, kur 76 procentus visų miškų valdo būtent valstybė. Ir ta valstybinė nuosavybė be abejo riboja galimybės teikti vietinę paramą per kaimo plėtros programas. Todėl reikėtų pirmiausiai čia pažvelgti ir į savivaldybių veiklą, į kitus subjektus, kadangi savininkas miško yra valstybinės įmonės, kurios nebūtinai priklauso tiesiogiai nuo valstybės biudžeto ar nuo lėšų skiriamų iš biudžeto valstybės. Mm, ir be abejo, bet koks paramos didesnės numatymas šiais ryčiai būtų remiamas mūsų. Ačiū toliau, ponė Meginės. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjui už pranešimą. Aš norėčiau pritarti kolegui Dantan dėl kitų investicijų kaimo plėtros uh, programuose. Aš turiu šiek tiek abejonių dėl siūlymo, siūlymo apriboti investicinės priemonės tam tikro dydžio ūkius turintiems ūkininkams. Aš manau, kad čia nereikėtų numatyti jokių apribojimų. Ir trečias dalykas dėl finansavimo dalies ir dėl diskusijų dėl išmokų pagal pirmąjį ramstį. Aš atstovauju šaliai, kurioje dabar yra vykdoma e, taupimo programa ir taip pat valstybė teikia didžiulę e, paramą nukentėjusiems nuo krizėms. Taigi mes turėtume atsižvelgti ir į kitų valstybių konkrečias problemas bet to dėl bendro strateginio pagrindo. Iš esmės pasiūlymas priimtinas, tačiau ši priemonė yra pakankamai e, sudėtinga. Sudėtinga būtų įgyvendinti ją valstybėse narėse, nežinia, kaip tai pavyktų. Lyder programos koncepcija man yra priimtina, reikėtų ją įtraukti, tačiau reikėtų, žinoma, numatyti ir galimybę pripažinti finansavimą iš lyder programos. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie kitų agentūrų veiklą valstybėse narėse. Be to, ekologizavimo priemonės pagal pirmąjį ramstį buvo aptartos mūsų diskusijose su uh, pranešėjų ir tos priemonės turės tam tikrų sąsojų su finansavimu pagal antrąją, antrąjį ramstį. Taigi diskusijų metu reikėtų matyti tas sąsajas tarp pirmojo ir antrojo ramščių. Dėkoju. Dabar e, vicepirmininkas Sikerieski. Może trochę późno wracać do pewnej. Aš norėčiau grįžti prie diskusijų dėl antrojo ramščio filosofijos. Čia kalba sukasi apie kaimo plėtrą, apie aplinkosaugą. Kodėl visos priemonės siekiančios šių tikslų turi būti įgyvendinamos e, BŽUP? Mes turime turėti aiškę nuomonę šituo klausimu. Turime taip pat suprasti, kad e, šitie fondai neturi tiesioginio poveikio žemės ūkiui, konkurencingumui, bet turi netiesioginį poveikį šitiems dalykams. Kitaip sakant, e, tas poveikis nebūna toks tiesioginis galbūt, kokio mes norėtume. Aš norėčiau pateikti keletą pasiūlymų ir pas, pasiūlyti tam tikras apmąstymo gairias. Valstybės narės turėtų gauti 25-30 procentų finansavimą už žemių valdymą, už e, veiksmus susijusius su klimato kaita. bei e, už veiksmus susijusius su gamtinėmis kliūtimis. Tačiau te tekste šitie dalykai nėra taip tiesiogiai minimi. Ten kalbama apie truputį kitokius aspektus. Ir kita vertus mums susidaro nuomonė, kad šie aspektai gali būti privalomi. Aš išvardinau tam tikrus veiksmus, Tai yra susiję ir su Natura 2000 zonomis, ir su vandens direktyva, bei su investicijomis. Ir tai taip pat susiję su aplinkosauga, tačiau galbūt mes turėtume siekti aiškesnių formuluočių ir turėtume geriau atsižvelgti į subsidiarumo principą. Ir tuomet sprendimus padarytų pačios valstybės narės, nes antro ramščio fondų, antro ramščio fondų dydis skiriasi. Dvidešimt 5-30 procentų kai kurių iš jų atveju. Ir šie skaičiai valstybėse narėse gali labai smarkiai skirtis. Tad turime suteikti kiekvienai valstybei nariai daugiau lankstumo, kad antrasis ramstis būtų panaudotas kaip galima geriau visiems plėtros tikslams. Iškyla taip pat ir kita problema tose regionuose, kurie yra sunkesnėje padėtyje. Tai yra regionai, e, kurie, kurių BVP tie sudaro 75 procentus ES vidurkio. Kai kurie turime atsižvelgti ir tai, kad kaimo vietovės e, ar tai nelabai skiriasi nuo kitų valstybių kaimo, kaimo vietovių, kuomet e, miestai galbūt skiriasi labai smarkiai. Ir turime čia atsižvelgti į tinkamą žemių valdymą, atsižvelgiant į kiekvieno regiono specifiką. Taip pat antrojo ramščio srityje, kaip esam girdėję, ruošiamasi daryti tam tikrų biudžeto apkarpimų ir kad tai bus susiję ir su sanglaudos e, politikos e, pokyčiais. Aš visad sakiau, kad e, kaimo plėtra gali vykti per sanglaudą. Aišku, čia miestai gali suvaidinti tam tikrą vaidmenį, tačiau sanglaudos politikos platmėje dažnai yra pamirštama kaimo plėtra. Kadangi šis, šis sąsai egzistuoja, tai mes turim kelti tokį klausimą ir lėšos turi būti panaudojamos kaip galima veiksmingiau, jeigu mes norime, kad antrasis ramstis taptų plėtros e, ir vystimosi sinonimu. Jeigu norime, kad atotrukis tarp įvairių regionų sumažėtų, turime eiti tuo keliu. Dėkoju. Pono vicepirmininkui dabar George Lyon. George Lyon, o paskui Europos komisijos atstovas. Duration. Aš čia tik trumpą pastabėlę norėjau pateikti ir mano kolegė e, Mirėt Meginis apie tai jau kalbėjo dėl e, strateginės programos ar gairių pritaikymo. Prieš kelias mėnesius e, apie tai diskutavome ir auditorių rūmai yra nemankai susirūpinę dėl to, kad yra uh, Um, spaudžiama uh, komisija pereiti prie kitokios sistemos taikymo. Bet tiek uh, input uh, vadinamoji sistema, tiek, tiek audito procedūros iš tikrųjų ir toliau išliks, taip kaip buvo ir anksčiau. Tik papildomai dar bus ir e, numatyti e, kiti rodikliai. Taigi mes čia nesirinkame tarp vienos ar kitos sistemos, bet e, renkamės abi ar numatome abi. Nes be abejo, reikia įvertinti tai, kaip priemonės yra pritaikomos, kaip lėšos panaudojamos ir dėl to tikrumas turi egzistuoti. Kai kurios organizacijos kol kas gal ir nelinkusios tinkamai pasinaudoti lėšomis, kadangi baiminasi tų sudėtingų audita, auditavimo e, procedūrų. Mm, tad turėtumėm išlikti budrus ir ne, ne, nepaversti sistemos be abejo dar sunkiau pritaikoma. Tiek reikėtų turėti galvoje. Dėkuoju, Džordžui. Labai svarbi mintis. Dabar žodis e, generaliniam direktoriui e, Janus Pleiva. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai Kaplos Santos, taip pat šešiliniams pranešėjams bei komiteto nariams ir kitiems parlamentarams, kurie atliko labai didelį e, darbą rengdami šį dokumentą dėl kaimo plėtros. Komisija išklausė parlamento e, pasiūlymus kaimo plėtros klausimų ir daug tų pasiūlymų yra susiję su e, politikos gyvendama šioje srityje busimais prioritetais ir tikslais. Ir daugelis siūlomų aspektų arba susiaurintų arba labai išplėstų tą politiką ir gali iškilti rizika, kad e, kaimo plėtros politika nebepasieks savo tikrųjų tikslų Todėl turime toliau dirbti kartu, siekdami pusiausviros ir rengdami tokią politiką, kuri leistų atremti ES kaimo plėtros e, iššūkius. Komisija pritarė nuomoniai, kuri buvo pareikšta šiandien būtent nuomoniai, kad antrasis BŽP ramstis yra be galo svarbus ramstis. Mes e, pateikėme savo detalius e, komentarus dėl tų aspektų, kurie, kuriems didelę svarbą skiria agri komiteto nariai Mes manome, kad metodas, kurį siūlo pranešėjas, yra tinkamas metodas ir jisai gali atvesti mus prie tinkamo galutinio rezultato. Mes manome, kad individualios priemonės ir, ir kitos siūlomas priemonės yra pragmatiškos ir tinkamos. Dabar uh, grįšiu prie kai kurių aspektų, kurie iškylo šiandieninėje diskusijoje gana dažnai. Tai klimatos kaita. Komisija siūlo, kad kai kurie regionai skirtų 25 procentus kai kurie parlamentarai siūlė padidinti šį skaičių iki 30, 40 ar net 50 procentų. Mes e, manome, kad nebūtina tai tvirtinti kaip teisinę prievalę ir fiksuoti pernelyg didelių e, skaičių. Mes manome, kad diskusija turi e, toliau vykti šito klausimu ir, ir giliau nagrinėjant šitos aspektus, jeigu tai bus būtina. Aš taip pat e, norėčiau pakomentuoti kitą aspektą, kuris labai svarbus, tai yra e, vietovės, kuriuoms iškyla gamtinių kliučių. Parlamentas siūlo, kad e, šioms vietovėms reformos įgyvenimas būtų atidėtas iki 15 metų. Parlamentas siūlo taip pat, kad būtų pateiktas atskiras pasiūlymas dėl šių vietovių. Parlamento e, Tuo būdu e, valstybių narių pateikiami duomenys, juos galėtų būti atsižvelgta tame parlamento pasiūlyme. Komisijos pasiūlymas remiasi mokslinio tyrimų rezultatais. Ir ten taip pat e, yra numatyta peer review. Kiekvienoje iš valstybių narių. Teisėkuros procedūros gyvenimo metu bus atsižvelgta į parlamento poziciją. Kalbant e, apie naujus teisėkuros pasiūlymus, tai jeigu ten iškils naujų aspektų, dėl tų naujų aspektų gali būti pavėlintas galutinis e, sprendimas šito klausimu. Toliau programa lyder, apie tai taip pat šiandien buvo daug kalbama. Aš pritariu Europos parlamento pateiktai analizai, kad e, lyder požiūris prisideda prie idėjų generavimo ir prie veiksmų vietose įgyvendinimo. Lyderis yra vienintelis fondas, kuriame min, minim, minimalus E, procentas yra fiksuojamas 5 procentai ir galbūt reikėtų giliau mums dar pamastyti apie tai, kad e, kaip valstybės narės ir jų regionai gali tinkamai gyvendinti lyder principus. Aš manau, kad tas minimalus procentas turi būti 5 procentai ir toliau ir tai e, visiškai nevaržo valstybių narių laisvės investuoti daugiau, jeigu jos nori. Mes e, esame pasirengę pateikti ir daugiau informacijos iš e, savo pusės, jeigu reikėtų, bet manau, kad e, turėsime progos tai padaryti, kuomet vyks gilesnė diskusija ir kuomet jinai, jinai vyks pagal pasiūlytą pranešėjo metodiką. Dėkoju. Dėkoju, ponė direktoriau. Dabar Luis galbūt norėtų pateikti e, kokiu nors baigiamųjų komentarų po diskusijos. Aš įdėmiau, įdėmiai klausiausi visų pasisakymų. Ir juose atsispindi ta bendra kryptis, kurią mes nusibrėžėme mūsų diskusijų metu. Mes turėtume priimti ir politinius sprendimus, tačiau turime labai subtiliai spręsti klausimus, kurie yra susiję su kaimo plėtra. Politiniai klausimai nėra vien tik tai blaivaus proto sprendimai. Mums reikėtų atsižvelgti ir į ūkininkų lūkesčius. Taigi mes turėsime priimti išmanius sprendimus, turėsime siekti ir daryti kompromisus. Aš, žinoma, atkreipsiu dėmesį į jūsų pageidavimą pritraukti ir privačias investicijas, tačiau kita vertus privataus sektoriaus įtraukimo nepakaks į finansavimą. Reikėtų galvoti ir apie valstybių E, e, finansavimą bei ir kitų struktūrų finansinius indėlius. Aš norėčiau padėkoti visiems už pastabas, galbūt kol kas nuomonė skiriasi labiau dėl apibrėžimų, dėl programų apribojimo, tačiau aš manie, manau, kad ir toliau susitikdamas su šešėliniais pranešėjais, kaip tai dariau ir anksčiau, galėsiu suformuluoti labai aiškę nuostatą, tuo labiau, kad mano kolegos suformulavo man konkrečius įgaliojimus, kuriais vadovaudamasis galėsiu dėrėti su komisija ir siekti kompromiso. Dėl klimato išsaugojimo priemonių ir ekologinių e, priemonių. Jeigu bus numatytas koks nors konkretus procentas, tai savaime bus susijęjamas pirmasis ir antrasis ramščiai. Ekologinės priemonės e, automatiškai bus e, formuluojamos kaip žalinimo priemonės. Tačiau kita vertus reikėtų elgtis nuosekliai, užtikrinti, kad priemonėms įgyvendinti būtų numatyta minimali lėšų suma, kad nebūtų deklaruojami bendrieji principai, bet kad tos nuostatos atsispindėtų ir finansavime. Taigi aš esu pasirengęs diskutuoti, siekti visiems primto kompromiso. Pritariu ir kolegai Dantan, kuris kalbėjo apie įvairius e, mokslinio tyrimų, inovacijų e, investavimo trūkumus. Žinoma, reikėtų pagalvoti apie maisto produktų poreikį, taip pat rinkų kainų nepastovumą ir spręsdami šitos klausimus turėtume užsibriežti pakankamai aukštai siekiančių tikslų, tačiau tos numatytos priemonės stiprinančios antrąjį ramstį, ne visos yra tokios akivaizdžios, yra nuomonių skirtumų. O kalbant apie tiesioginės išmokas ir lėšų perkelimą iš vieno ramščio į kitą. Manyčiau, kad reikėtų numatyti galimybę perkėti lėšas iš pirmojo į antrąjį ramstį, kur, ypač tose valstybėse, kur skirtumai tarptų ramščių yra didžiuliai. Taigi tą skirtumą reikėtų mažinti, o tose valstybėse, kur pirmasis ramstis negauna pakankamo finansavimo, galėtume numatyti galimybę perkelti lėšas iš antrojo ramščio paminėti galime Portugaliją, kur 50 procentų yra numatyta finansuoti pagal pirmąjį ir antrąjį ramstį. Čia pusiausvyra yra tokia, tačiau toks santykis nebūtinai taikytinas kitoms valstybėms. Būtų labai gerai, jeigu situacija būtų panaši visose valstybėse. Dabar negalime aptarnėti visų konkrečių pasiūlymų, visus juos vertinu palankiai, matau juose konstruktyvę dvasę. Ir dirbdami mano jau pristatytų metodų pabandysime išgrininti kokias temas, pabandyti suformuluoti požiūrio į tas temas skirtumus ir tada pateiksiu pasiūlymus. Žinoma, laiko turime nedaug. Pranešimą reikėtų pateikti balsavimu paskutinę lapkričio savaitę, kai grįšime po pertraukos, susidursime su problemomis, ypač prieš kalėdas turėsime atlikti labai daug darbo, kaip ten bebūtų, mes sieksime kuo geresnio rezultato žemės ūkio ir kaimo regionams. Dėkoju. Galiu pasakyti, kad padarytas dėl žingsnis į priekį ir manau, kad šis metodas leis mums susidoroti su šimtais pakeitimų. Dabar siūlo pereiti prie 14 darbo tvarkės punkto, todėl kad Giovanni Lavija dabar užsėmęs e, biudžeto komitete ir jisai negali dalyvauti 13 punkto svarstyme, tad pereiname prie 14 punkto. Tai yra su mikrobai susijusios problemos atsparumą antimikrobinėms medžiagoms keliamas grėsmės. grėsmėms. Norėčiau taip pat pasveikinti Pulijos, mano regiono atstovus. Sveikinu visus uh, bičiulius Agri komitete. Tad žodis dabar Martinui su mikrobai susijusios problemos atsparumo antimikrobinėms medžiagoms keliamos grėsmės. Mūsų komitetas turės pateikti savo poziciją dėl komisijos priimto 11 metais veiksmų plano šiais ryčiai. Martin yra pranešėjas ir iš karto žodis jam. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu iš tikrųjų visada pasirengęs kalbėti, nepaisant to, kad štai dabar esu priverstas tą daryti anksčiau negu numatyta, dėl to, kad tai aktuali problema žemės ūkio srityje, net ir mano regione šalyje yra Daug apie tai diskutuojama. Praėjusią savaitę pasirodė duomenys apie tai, kiek daug antibiotikų yra naudojama gyvulininkystėje Vokietijoje. Taigi problema ta, kad e, išsamių duomenų apie e, antibiotikų naudojimą gyvulininkystėje yra per mažai. Ir būtent šią problemą pirmiausia reikėtų šalinti. Čia turiu galvoje paskutinį savo pasiūlymo punktą, dėl to, kad būtų įkūriamas duomenų stebėsenos mechanizmas, duomenų bazė atitinkama. Kalbant apie Vokietiją, pavyzdžiui, 1700 tonų antibiotikų panaudojama gyvulininkystėje ir tai yra daugiau negu, negu visose ligoninėse Vokietijos yra panaudojama žmonių gydimui. Taigi tai parodo tą didžiulį mastą ir 90 procentų gyvų, gyvulių yra gydomi antibiotikais. Jeigu kalbėsime apie e, penimus gyvulius ir turėtumėm be abejo viską sieti taip pat ir su moksliniais tyrimais ir plėtra, kad būtų įvertinta esama padėtis. Nežiūrint ateities būsimų tendencijų ir valstybės narės be abejo turi susidaryti vaizdą apie gyvulininkystės, gyvulių laikymo um, sistemas ir mechanizmus. Tos sistemos turėtų būti tvarkomos taip, kad iš tikrųjų net nereikėtų griebtis antibiotikų. Tai yra susijęs su uh, tankiu, su laikymo sąlygomis tai yra tie aspektai, kurie turėtų atsispindėti strategijoje dėl antibiotikų grėsmės mažinimo. Ir su šešėliniais pranešėjais sutarėme dėl to, kad tie antibiotikai, kurie yra įrašyti taip pat ir į PPO atitinkamus sąrašus kaip rezerviniai E, rezervinės medžiagos, e, atsarginio pobūdžio medžiagos neturėtų būti naudojami jie gyvuliams gydyti, nebent susidurėme su kokia nors itin plataus masto problema. Taip pat per iš ankstinius pokalbius su šešėliniais pranešėjais jau išryškėjo ta pati nuomonė, ta pati tendencija. Taip pat, aišku, reikės sutarti dėl to, kokie konkretūs mūsų tikslai, ne tik kalbant apie antibiotikų panaudojimą, apriepti, bet ir apie mažinimą antibiotikų naudojimo. Kai kurios valstybės narės ES jau parodė iniciatyvų teigiamų, pavyzdžiui, Danijoje jau per pus sumažintas antibiotikų naudojimas gyvulininkystėje. Reikia, aišku, išsiaiškinti, kaip tą pavyko apskritai padaryti, kaip to siekti, bet pranešime bent jau turėtų būti paminėta, kad turėtumėm, turėtumėm siekti per pus sumažinti antibiotikų panaudojimą per laikotarpį nuo 12 iki 18 metų ne iki 80 pasitaiso kalbėtojas. Ir mm, reikia būtinai tuos tikslus konkretizuoti ir pasakyti aiškiai, kad problema identifikuota, ji yra ir negalime jos išleisti iš akių. Komisijos pranešime taip pat yra kalbama ir apie daugybę aukų um, ar problemų dėl atsparumo antibiotikams ar antimikrobinėms medžiagoms. Taigi reikia be abejo ir tuos dalykus minėti. Nereikia gal badyti pirštais į galimus kaltuosius ar, ar, ar, ar įvardyti, kad kaltuoju apskritai žemės ūkį. E, čia reiktų matyti pirmiausia atkreipti dėmesį į specifines jos rytis ir, pavyzdžiui, penimus gyvulius konkrečiai labiausiai. Profilaktinės priemonės turėtų būti intensyviau aptariamos, tai yra antibiotikus ne tik kaip įprastinę priemonę reikėtų taikyti, bet taip pat ir kaip profilaktiką. Ir nereikėtų um, taikyti dabartinės grupinės specifinės profilaktikos susirgus vienam ar keliams gyvuliams grupėje praktikos, nes e, jeigu iš, iš, iš tūkstančių gyvulių susirga vienas kitas, e, tai iš tiesų reikėtų tą problemą matyti spręsti kitaip. Kartu, manau, einame tinkamu keliu ir galėsime pateikti subalansuotą gerą nuomonę aplinkos komitetui. Kaip jau minėjau, valstybėse narėse daug kur intensyviai šiuo klausimu yra diskutuojama ir reikia pripažinti, kad problemų tikrai kils ir medicinos rytyje, jeigu nesimsime dabartinių sunkumų spręsti ir negalime vadovautis tik tą strategiją, kurią pabrėžia komisija, tai yra naujų medikamentų, naujų vaistų panaudojimą. Turėtumėm labai aiškiai išsakyti savo liniją. Bene, grazie. Dėkoju Martinui. Dabar pradame diskusiją. Vice pirmininkė Paulsen, o paskui Elizabeta. Ačiū pirmininkė. Devišim penktais procentais pritariu kolegos situacijos vertinimu. Aš jau prieš dešimtmetį pradėjau domėtis šitais klausimais ir labai nemalonu konstatuoti, kad situacija per tuos dešimtmečius nepagerėjo, nie per žingsnelį ji tiesiog pablogėjo. Praėjusio šimtmečio paskutinėme dešimtmetyje ES priėmė sprendimą, kad negalima naudoti antibiotikų siekiant spartinti galvijų auginimą. Tačiau iš esmės antibiotikai yra naudojami profilaktiniais tikslais ir lygiai tuo pačiu tikslu jie yra naudojami iki šios dienos. Maždaug 70 procentų lygų, kurios yra gydomos antibiotikais, yra e, gydomos e, visiems e, galvėjams. Visiems žinduoliams, kurie yra tais pačiais biotikais, kurie skiriami ir žmonėms gydyti. Todėl mes turėtume susidaryti labai aišku vaizdą, kaip antibiotikai yra naudojami šiandien, kokiuose ūkininkavimo sistemose ir kokie galvijai uh, e, uh, e, raguočiai, keuliais yra gydomi kokiais antibiotikais ir nuo kokių lygų. Todėl aš negalėčiau pridarti kolegoj Gai Hoislingui, kad reikėtų galvoti apie kiekius, antibiotikų kiekius, bet reikėtų galvoti apie jų rūšį, atsižvelgti į pasaulinės prekybos organizaciją sveikatos organizacijos e, požiūrį į e, antibiotikų poveikį. Keturi antibiotikų tipai turėtų apsiriboti tik tai e, žmonių gydimu. O kiti antibiotikai, kurie yra naudojami mm, gyvuliams gydyti, turėtų būti išrašomi labai griežtai pagal receptus ir aš bendradarbiauju su pranešėju ir tęsiu savo bendradarbiavimą ateityje. Turiu kai kurių konkrečių pasiūlymų dėl to, kaip kontroliuoti antibiotikų vartojimą. Danija, Švedija yra Suomija sukūrusias atitinkamas antibiotikų naudojimo priežiūros programas. Labai svarbu, kad būtų užtikrinta tinkama ir savlaikė lygų diagnozė ir kad būtų susidarytas, sudaromas tikras ir teisingas vaizdas apie gyvūnų sveikatą ir antibiotikų poreikį. Tarėmės, Elizabet. Pone Elizabet Jėglė dabar, paskui Brita Raimers. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū taip pat ir prieš mane kalbėjusiems kolegos, kolegoms, ypač poniai Paulsen, nes tai, ką jis sakė, yra visiškai teisinga. Lygiai taip pat galima paremti ir pono Hoislingo pasisakymą, bet negaliu paremti, turiu aiškiai pasakyti, jo pasiūlymų raštu, jo suformuoluotos nuomonės. Nes iš tikrųjų pranešimas aplinkos komiteto e, ponios Rosbach yra labai geras ir jį pirmiausia reikėtų remti. Ir ponė Rosbach turi puikios patirties šioje srityje, išmano ją. Ir problema yra Vokietijoje ir ta, jog ūkį, žemės ūkija ar gyvulininkystėje galima naudoti antibiotikus, bet tą reikia užfiksuoti ūkio žurnale. Tačiau ir Vokietijoje problema egzistuoja, tik ją galima būtų spręsti kitaip. Skaičiai yra tokie, gal Mm, nebūtinai jie atitinka realybę, bet vis dėlto situacija tokia susidariusi ir lygiai tą patį beveik beje galima pasakyti ir ne, ne tik apie gyvulininkystę, bet taip pat ir apie naminius gyvūnus. Ir jiems yra skiriamas gydimas antibiotikais, net neįsivaizduoju, kiek jie jų suvalgo. Ir būtent duomenys turėtų būti teikiami išsamus. Ta mes jau seniai reikalavome padaryti Vokietijoje, bet iki šiol tas nepadaryta ir situacija yra visiškai nepriimtina. Bet dar kartą pasakyt, pasakysiu aplinkos komiteto, ponios Rosbach paremtas pranešimas yra geras, jį reikėtų paremti. O Žemės ūkio komiteto nuomonė neturėtų peržengti iš tikrųjų kai kurių ribų, kurios dabar yra peržengtos. Aš galiu atvirai pasakyti, kad kolegos Hoislingo pasiūlymų dėl nuomonės mūsų tikrai neremia. Ačiū, Elizabet. Dabar Brita Raimers, paskui ponė Meginės. Aš taip pat jungiuosi prie kolegių. Kolegų, kas kelia nerimą, yra tai, kad tikslas lyg toks pats, bet rinkiminė kova, pavyzdžiui, iš Vokietijos jau yra labai smarkiai juntama, jos tendencijos, pavyzdžiui, žalieji žinome, kad gyvūnų apsaugą laiko svarbiu prioritetu, bet nepamirškime ir, ir skirtumų. Buvo palyginimai pateikti tonomis dėl to, kiek yra apskritai skiriama antibiotikų, bet skirtumas yra gyvulininkystė, štai naminiai gyvūnai, o, o, o visą tai dar lyginti su antibiotikų suvartojimu ligoninėse, yra absurdiška, nes ligoninėse, pavyzdžiui, dažnai yra visiškai be jokios kontrolės, be priežiūros netgi skiriami antibiotikai, niekur tas nėra užfiksuota, tad turėtumėm atsargiai elgti su skaičiais ir nesu, nesuplakti visko į vieną, o tema tikrai yra labai reikšminga negalime daryti jokių dabar klaidingų išvadų pasiremdami tais e, neteisingai tikrovę atspindinčiais skaičiais. Turime atsižvelgti ir gyvūnų gerovę. Ir gyvūnas turi teisę būti gydomas, jeigu susirgo. Ir negalime taip sugriežtinti dabar taisyklių, kad, kad padarytume įtaką neigiamą kitiems teisės aktams. Taip pat turime suprasti ir tai, kad veikliosios medžiagos yra skirtingos ir jos yra skiriamos skirtingomis dozėmis. Taigi jeigu yra tiesiog lyginami tarpusavyje tonomis ar kilogramais paskirtų antibiotikų skaičiai, tai nieko nepasako apie veikliasias medžiagas. Ir tekste dar taip pat pasakyta, jog um, auginimo mastas ar, ar tankumas ar, turi kokią nors didesnę įtaką. Iš tikrųjų, kiekis gyvulių um, nebūtinai čia yra reikšmingas kriterijus, nes gali būti, kad tiesiog gyvulininkystės sistema nepakankamai bus e, išplėtota ir tuomet net ir mažesnis gyvulių e, skaičius nieko e, nelems ar, ar geresnių tendencijų nelems. Dėl to negaliu ir aš paremti šio nuomonės projekto, manau, kad reikės dar susėsti prie vieno stalo ir padiskutuoti apie tai, kaip elgtis. Nes pone Rosbach nors ir kelia gal tai nuostaba, bet tikrai pateikė labai puikų aplinkos komiteto vardu suformuotą pranešimą. Jis yra tikrai geras ir galėtumėm jį paremti šiek tiek, gal kai kur um, pataisyti, patobulinti, bet iš esmės aš manau, kad sprendimą tikrai rasime. Grazie, Brita. Dėkuoju, Brita. Marian. Ačiū, Paulsin Jėgelė ir kiti kolegos pakartojo mano mintis. Ir aš norėčiau pritarti minčiai, kad Rosbacho, Rosbach pranešimas yra geras, tačiau iškyla e, abejonių dėl konkrečių skaičių pateikimo ir dėl tarpusavio sąsajų, manyčiau, reikėtų pritarti tam siūlymui, tačiau kita vertus reikėtų susitarti dėl konkretaus tikslo ir tuomet jo konkrečiai siekti. Mes turėtume jį suformuluoti ir pabandyti pasiekti to rezultato. Uh, žinoma, reikėtų atsižvelgti, kokius e, antibiotikus išrašo ligoninėse, tas pats yra pasakytina ir apie žmonės. Ir taip pat reikėtų galvoti apie tai, ką pasiūlys kiti komitetai. Ir aš manau, kad mes vis dėlto susitarsime dėl tinkamo rezultato. Tenere. Un... Dėkuoju už diskusiją. Manau, kad mes turime E, laikytis kuo konkretesnio e, požiūrio, nes tai būtų racionalu. Dėkuoju visiems e, kolegoms, kurie pasisakė. Na, o dabar komisijos atstovai žodis. Didžiai Sanko atstovas pasisakys. Ponas Vandik arba ponas Desmet. So, uh... Ačiū, Komisija e, didelį dėmesį skiria klausimui susijusiam su mikrorezistencija, was... su atsparumu mikrobams. Jau daug pasisakiusių kalbėjo, kad reikia imtis konkrečių veiksmų, konkre... komisija yra pateikusi veiksmų planą ir ji pateikė konkrečius žingsnius, kaip reikėtų įveikti e, mikrobų atsparumą. Tačiau reikėtų, sprendžiant šią problemą, vadovautis holistiniu požiūriu. Nereikėtų kaltais vadinti tam tikros pramonės atstovus, tačiau reikėtų pažvelgti į šią problemą plačiau, kad visos suinteresuotos šalis tai yra e, humanitarnės medicinos ir taip pat veterinarijos atstovai tartų savo žodį. Žinoma, reikėtų išspręsti klausimą susijusiu su būtiniausiu antibiotikų vartojimu norėčiau pasakyti, kad į šitą klausimą bus atsižvelgta, kai bus priminėjama direktyva dėl veterinarinių vaistų ir, žinoma, bus numatyti tam tikri antibiotikai, kurie nebus draudžiami naudoti, e, gydyti e, gyvūnams. Be to, reikėtų atsižvelgti ir į antibiotikų vartojimo uh, pasiekmes žmogaus sveikatai ir aplinkai. Taigi, Europos medicinos agentūrai bus nurodyta labiau įsigilinti į šį klausimą. Kitas dėl atsargaus vartojimo. Šiuo klausimu mes taip pat norėtume išsiaiškinti, ar reikalingos teisinės nuostatos siekant įgyvendinti apdairaus vartojimo, antibiotikų vartojimo siekį. Kartu su kitomis valstybėmis mes bendradarbiaujame ir siekime suformuluoti apdairaus antibiotikų naudojimo gairias, kadangi kai kurios valstybės yra labiau pasistumėjusios, kitos turi daugiau ką nuveikti ir todėl mes bendradarbiaujame su visomis šalimis. Dėl stebėsenos. Tai vienas iš svarbesnių aspektų, kuriuos paminėjo pasisakiusieji, kai kalbame apie atsparumą mikrobams ir kai kalbame apie antibiotikų naudojimą, tai reikėtų prisiminti, kad yra stebimas antibiotikų naudojimas, yra įgyvendinama atitinkama programa, po kurios bus parengtas pranešimas, jo tikimės 2012 metais, 2012 metų pabaigoje informacijos pateikimas apima ne tik tai informaciją apie antibiotikų naudojimą, bet ir apie veiksmus siekiant sumažinti mikrobų atsparumą. Taigi mes turime pateikti skaičius apie antibiotikų naudojimą, taip pat reikėtų vykdyti harmonizuotą priežiūrą, kokios priemonės buvo uh, įgyvenimus per pastaruosius penkerius metus siekiant sumažinti e, mikrobų atsparumą. Taip pat mes norėtume įsigilinti į gerąją praktiką, suformuluoti tinkamiausius kriterijus, kurie atsispindėtų harmonizuotame monitoringo dokumente. Taigi šie klausimai yra komisijai prioritetiniai klausimai. Mes norėtume parengti ir gairių dokumentą ir taip pat norėtume didžiulį dėmesį kreipti kartu su parlamentu ir mikrobų atsparumo mažinimo klausimai. Dėkuoju direktoriui Vandik už komentarus. Dabar žodis vėl Martinui. Kolegin, kolegin, uh... Äh, Pirmininkė, kolegos, dėkuoju už diskusijas. Žinoma, mes pabandysime atsižvelgti į jų su patiktus pasiūlymus, tačiau akivaizdu, kaip minėjo kolegė Raimers, nereikėtų galvoti, kad kai kurie teiginiai buvo suformuluoti dėl to, kad Vokietijoje prasidėjo rinkiminė kampanija. Mes Berlyne turime duomenų, kad yra sunaudojama 1700 tūkstančių tonų, tačiau yra ir kitokių skaičių, aš neman, rodančių, kad antibiotikų naudojimas padidėjo. Ko gero tai sėtina net su tuo, kad padaugėjo naminių gyvulėlių. Maničiau, tiesiog tą problemą reikėtų aiškiai suformuluoti ir nereikėtų tiesiog vadovautis tokiais bendrais skaičiais, bet atsižvelgti ir į konkrečius aspektus, įvertinti juos kritiškai. Žinoma, nereikėtų neikti, kad yra poveikis e, žmonių medicinai, kadangi kai kurie žmonėms išrašomi antibiotikai jau nebeveikia. Taigi situacijos nereikėtų reik, vertinti vienareikšmiškai, baiminantis kokiu nors konfliktų ar prieštarų. Aš manau, kad reikėtų kalbėti ne tik tai apie kiekius, bet reikėtų kalbėti ir apie gyvūnų galvijų laikymą, apskaitai sistemą, pagal kurią yra e, skiriami antibiotikai. Taigi visus tos klausimus reikia iš esmės spręsti ir tiesiog neužmerkti akių prieš problemas. Kolegos Rospach pasiūlymas e, aptarti šį klausimą ir aplinkosaugos komitete man yra priimtinas, tačiau, žinoma, kai kurios pasiūlymus dar reikėtų sukonkretinti. Dėl antibiotikų skirimo E, registravimo. Visų pirma, mes turėtume suformuluoti savo galutinį tikslą ir reikėtų pasinaudoti tą gerąją kitų valstybių praktiką, valstybių, kuriuose pavyko sumažinti antibiotikų naudojimo kiekį. Dabar kol kas labai sudėtinga būtų įvardinti koks nors kančių, e, skaičius. Bene, grazie Martin, e quindi auguro a te di fare un buon lavoro insieme ai... Linkiu, kad e, kartu su šešėliniais pranešėjais e, dirbtumėte konstruktyviai ir kad kuo labiau tvirtintumėte Europos požiūrį. Ir e, turime pateikti e, poziciją dėl situacijos susidariusios Europoje ir turime dabar e, E, visas galimybės tai padaryti. Priminsiu, kad e, rytoj yra, rytojos 12 valanda yra pateikimo, pateikimo galtinis terminas. Rytoj 19 dieną 12 valandų. Kadangi Javieras dabar atėjo, galime grįžti prie 13 klausimą. Tai yra BŽOP finansavimas valdymas stebėsena. Giovanni Lavija yra pranešėjas ir iš karto žodis jam, o po to bus e, diskusija ir iš karto uh, e, didžiai agri direktorių Mugul sveikinu dalyvaujantį šiame posėdėje. Džiavani, dėkuoju, ponė pirmininkė. Horizontalus e, reglamentas, be jokios abejonės, yra vienas iš tų reglamentų, kuris yra artimai susijęs su visais kitais, todėl tai yra susiję ir su kitais pranešimais, kurios nagrinėja ir šis parlamentas, ir šis komitetas. Galbūt labai trumpai dabar padarysiu e, įžangą tam tikrą, o paskui išklausysiu kolegų pasisakymus šito klausimu. Yra akivaizdu, kad palyginus su kitais pranešėjais galbūt aš esu geresnėje padėtyje nes e, čia yra tik tai virš 600 pakeitimų. Tai galbūt e, turiu būti laimingesnis, turint omenyje, kad e, kai kurie kiti pranešimai susilaukia daugiau negu kelis tūkstančius pakeitimų. Kai kurie pateikti pranešimai turi svarbių pasiekmių ir turime, aišku, išnagrinėti visus juos, siekdami rasti kuo geresnių sprendimų bendros sprendimo prieimimo procedūros e, plotmėje, kad paskui galėtume tinkamai diskutuoti su taryba. Aišku, mūsų pozicija, mūsų pasirinkimas turi būti kaip galima naudingesnis e, ES žemės ūkio sektoriui ir ūkininkams. Todėl turime galvoti visų pirma apie svarbiausius aspektus, dėl kurių kyla tam tikrų kontroversijų ir turime siekti kaip įmanoma didesnio sutarimo, konsensuso. Noriu pabrėžti kai kuriuos iš tų aspektų. Tai yra tie aspektai, kurie patenka į kolegų e, dėmesio centrą. Ir turime panagrinėti kartu juos, kad galėtume išsiaiškinti, koks būtų priimtiniausias kompromisinis sprendimas. Dabar paminėsiu kai kurias iš tų temų ir aspektų. Visų pirma, 12 straipsnis ir įmonių konsultavimas. 59 pakeitimai yra pateikti šituo klausimu ir jie labai skirtingi yra ir e, tai gali pakengti tai busimai sistemai. Tačiau yra taip pat ir pakeitimų dėl minimalių reikalavimų keliamų šitai tarnybai. Ir aišku, čia taip pat yra labai skirtingų pozicijų ir turime diskusijos e, metu ir turint omenyje mūsų darbo grafiką, kurį suderinome su šešėliniais pranešėjais, turime stengtis uh, rasti kažkokį bendrą minimalų vardiklį čia. Antras e, dalykas, antra tema yra e, sąlygų numatymas. Kai kas sako, kad e, tos nuostatos turi būti taikomas visiems tiems, kurie siekia pagalbos, Ir tai gali būti ne tik tai maži, smulkus e, ūkininkai, kad čia turi būti atsižvelgiama į konkurencijos tai- taisyklės. Kiti sako, kad e, čia reikėtų skirti tuos ūkius, kurie e, domisi šitais aspektais nuo tų, kuriems tai būtų mažiau įdomu ar naudinga. Uh, Taip pat e, norėčiau pabrėžti kai kurias sąsajas su vandens direktyva šiame kontekste, todėl kad e, ribų metu reikės e, ir gilesnių diskusijų šitais klausimais ir galbūt bus sunku iki 2014 metų sutarti šito klausimu, todėl kad Europos lygmenių yra kol kas labai skirtingos nuomonės. Uh, Todėl vandens direktyvos taikymas ir atsižvelgimas į šią direktyvą sąlygų kelimo klausime yra vienas iš aspektų, apie kurį turime pagalvoti. Yra aišku ir daug kitų temų, pavyzdžiui, dvigubų, dvigubų išmokų e, tema. Turime e, galimybę pagalvoti apie išmokas dėl ekologizavimo ar dėl aplinkosaugos priemonių gyvendinimo, dėl ekologinės žemdirbystės reikalavimo šitame e, kontekste. Tačiau kol kas kolegos e, nepateikė jokių pakeitimų dėl šitų aspektų susijusių su Natura 2000 bet turime mąstyti apie tai. Toliau kita tema - ekologizavimo. Sankcijų dėl ekologizavimo nesilaikymo atsiejimas nuo e, pagrindinių mokėjimų taip pat būtų viena iš tų temų, kur, kurią turėtume aptarti kuomet e, kalbėsim šitais e, klausimais, turim taip pat atsižvelgti į iki šiol galiojusius teisės aktus bei Lisabono sutartį dabar galiojančią. Bei kitus teisės e, aktus, aišku. Toliau supaprastinimas. Europos mastu galbūt vienas iš pačių palankiausiai priimamų aspektų yra supaprastinimo aspektas, kadangi tai mažina biurokratinę naštą e, ūkininkams. Ir be jokios abejonės ir šito klausimo nuomonės išsiskiria ir aišku turėsime diskutuoti šitais klausimais, kad e, galėtume rasti priimtinus sprendimus. Toliau. Kontrolė kontrolės e, lėtumas ir tipologija. Turime taip pat nagrinėti šitos dalykus, ar turi būti kontroliuojami maži ūkiai, ar turi būti atsižvelgiama į ekologizavimą, ar vis dėlto turime eiti detalumo link e, kartografijos rytyje. Tai čia taip pat yra įvairių nuomonių, tačiau pakankamai laiko turime, kad galėtume pasiekti sutarimą šito klausimu. Taip pat man atrodo, jog reikėtų pabrėžti E, procedūrinį tvarkos e, aspektą šiame kontekste, turint omenyje, kad e, nuomonių skirtumai yra dideli. Tai sustikimas su šešėliniais pranešėjais yra numatytas spalio trečią dieną, o paskui, jeigu matysime, kad reikia ir toliau renkti tokius susitikimus, manau, per pakankamai trumpą laiką galėsime tai padaryti ir e, per trumpą laiką pasiekti taip pat sutarimą tarp pagrindinių politinių frakcijų šito klausimu. Na, o paskui, kuomet balsuosime dėl kitų pranešimų ir e, kuomet diskutuosime apie techninius pakeitimus, tai taip pat turėsime turėti omenyje visus šitos dalykus. Dėkuoju, Džavanė, dabar pradedame diskusiją ir pradedame aišku, kaip paprastai nuo e, šešėlinių pranešėjų, George Lyon. Uh, thank you, President, and, uh... Ačiū, pirmininkė, ačiū taip pat ir Giovanni Lavija už jo pristatymą. Iš tikrųjų, nelabai turiu ką ir be pridurti. Manau, darbo metodika, kokia buvo anksčiau pritaikęs ir kolega Sapulas Santos, pateikęs kelias teminės rytis, yra tikrai labai priimtina ir galėtumėm pasinaudoti būtent tokiu darbo metodu ir tada galėsime aptarti ir kompromisinius ar pasiekti kompromisinius pasiūlymų variantus kiek manoma greičiau. Net nepateikiau ir pat savo ruoštų per nelik daug pasiūlymų dėl pakeitimų, kadangi puikaus Giovanni darbo dėka uh, buvo viskas suformuluota, daug kas suformuluota man priimtinu būdu. Gal kai kur yra pasiūlymų dėl mm, tam tikrų tikslinimų jo paties pakeit, pateiktų pakeitimų. Bet e, iš esmės e, esu patenkintas pranešėjo siūlomais pakeitimais. Mūsų pozicija labai paprasta. Norėtumėm, kad e, sankcijų sistema būtų paremta rizika ir būtų proporcinga sankcijų sistema, kad e, būtų E, kalbama ir apie ūkininkus, ir apie valstybės narės, apie e, patikrinimų e, mažinimą susijusį su paramos siejimu. Dėl inspektavimo ir auditavimo procedūrų čia reiktų vadovautis tikriausiai paukščiukų sudėliojimo sistema, ties tam tikromis grafomis Ir, ir reikėtų be abejo teikti mm, tinkamai parengtus dokumentus, bet taip pat turėtų būti galima pasiremti pateiktą anksčiau. Tai būtų tikriausiai paprasčiau ir, ir skirti e, sankcijas. Čia yra taip pat proga aptarti kai kuriuos e, nuogastavimus, kuriuos, pavyzdžiui, mano rinkiminė apylinkė e, ir jos gyventojai teikia dėl, dėl sankcijų, dėl, dėl proporcingos sankcijų sistemos. Nes susidaro įspūdis, kad vis dėlto labai daug biurokratinės naštos gulant ūkininkų pečių ir galėtumėm iš tiesų dabar pakreipti e, bendrą žemės ūkio politiką visai kitą linkmę, būtent dirbdami su šiuo dosijai. Tad aš su nekantrumu laukiu to mūsų bendro darbo su, su Giovanni, kad galėtumėm išnaudoti tą atsivėrusią galimybę. Molto bene, grazie. grazie. Dėkuoju Džordžiui. Kadangi kitas šešėlis pranešėjas nedalyvauja, tai Luis pakeis jį. Justificar a ausência do nosso relator Shadow Olenichak, ele está neste momento na. Atsiprašau už uh, savo šešėlinį pranešėją, kolega jis dabar turėtų daryti pranešimą Regi komitete. Uh, jisai turėtų atvykti tuoj pat, tačiau kol jo nėra, jis manęs paprašė pakalbėti jo vardu. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjui už nuveiktą darbą. Jisai įtraukė į diskusijas ne tik šešėlinius pranešėjus, bet ir kitus kolegas ir dėl to buvo iš esmės susitarta dėl kompromisinio pasiūlymo socialistų frakcijai iškyla dar kai kurių klausimų. Reikėtų išsiaiškinti mokėjimo agentūrų mm, įgaliojimus ir taip pat reikėtų išsiaiškinti, kaip bus tenkinamos mažųjų ūkininkų paraiškos. Tuos klausimus turėsime dar aptarinėti, ieškoti pačios tinkamiausios koncepcijos ir žinome, norėtume, kad būtų laikomasi tinkamų procedūrų. Pranešėjas džiaugiasi, kad jisai gavo tik tai 600 pranešimų, tačiau tai nereiškia, kad pastarasis pranešimas pakeitimų. Tačiau tai nereiškia, kad šitas pranešimas yra nesvarbus. Kita vertus, galbūt pakeitimų yra netiek daug, kadangi jau pats pranešimo projektas yra labai geras. Continuiamo con relatori Ombra, per i Verdi abbiamo... Dėkoju. Dabar žaliųjų frakcijos vardu kaip šešėlinis pranešėjas, kolega Heknau. For... Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū taip pat ir pranešėjų už atvirojo tokias kuriamą darbo metodiką. Ir Kaip ir jau Džordžas sakė, tai galbūt nėra pati patraukliausia, įdomiausia sritis, galbūt apskritai bendroji žemės ūkio politika nėra tokia jau įdomi sritis, bet vis dėlto svarbi sritis, kadangi kalbam apie tai, kur suplaukia mūsų skiriami pinigai. Ir yra tikrai rinkiminio apylinkių mūsų, kur nuogastavimų daug reiškiama dėl to, lygiai taip pat reiškiamas susirūpinimas dėl viešojo sektoriaus pinigų panaudojimo apskritai. Ir dėl to turėtumėm užtikrinti, kad viešojo sektoriaus pinigai yra skiriami būtent viešosioms e, gerybėms finansuoti tas aktualu ir, ir šio pranešimo atveju. Kartais, man atrodo, žmonės pamiršta tai, kad daug labai dabar yra kalbama apie tai, kad reiktų veiksmingai panaudoti žemės ūkio politikai skiriamas lėšas, būtent tas, kurios skiriamos nekonkrečiai žemės ūkiui. Ir reikia įtikinti žmonės tuo, kad e, siekiame biudžeto veiksmingo panaudojimo. Ir būtent šis pranešimas leidžia apie tai kalbėti, todėl kad e, reikia iš tikrųjų e, galbūt piliečiams e, sumokėti ir už e, e paramą skiriamą ūkininkams ir paskui už e, kokius nors papildomus e, mokėjimus. E, yra tuštinamos jų kišenės. Taigi jiems aktualu, kad e, pinigai būtų panaudojami veiksmingai ir visoms šalims, visiems rinkėjams tas ES rūpi, nes mes juk dirbame tikrai ne vienai rinkiminiai apylinkiai, mes dirbame visiems ES piliečiams. Dėl to e, siunčiu tokį įspėjimą, turėdamas galvoje būsimas diskusijas. E, dabar turint galvoje pranešėjo teikiamus pasiūlymus ir taip pat komisijos pirminį variantą, e, užsiminčiau apie konsultavimo sistemą ūkininkų. Čia reiktų galbūt pasiremti ir gamtinių išteklių veiksmingą panaudojimo sistemą, nes ES biudžetas jau kam skirtas tam, kad ES 2020 strategija būtų tinkamai gyvendinama. O viena pavyzdinių iniciatyvų čia ir yra veiksmingas išteklių panaudojimas, taip, taip pat ir žemės ūkio sektorius yra sritis, kuri galėtų prie to prisidėti. Todėl formuluodami tolesnę bendrą žemės ūkio politiką turėtumėm to nepamiršti. Ir jeigu yra kalbama apie konsultacijų, patar, konsultacijų sistemą, tai ir ji turėtų e, būti veiksminga, ji turėtų didinti ūkininkų konkurencingumą, nes kol kas dar pažangos čia daug nepasiekti. Ir mes savo ruoštų teiksime kai kurių pasiūlymų tam, kad ir čia veiksmingai būtų panaudojami ištekliai. Dėl su aplinkosauga siejamų kriterijų ar sąlygų kelimo, kai kas yra komisijos perkeliama dabar į tą vadinamąjį ekologizavimo um, aspektą, pavyzdžiui, susijomai nesusiję dalykai. Uh, Bet jeigu paaiškės, kad ekologizavimas nėra privalomas, tada iš esmės mes um, susilpiname kriterijus. Ir turėtumėm tą aspektą dar labiau pabrėžti ir jau esame tą nekartą atkreipę dėmesį. Pranešėjas beje nori nebekreipti dėmesio lik ir į e, invazinių e, rūšių aspektą. Čia sakoma, kad sumažinama dėl to e, atsparumas kai kurioms, sumažinamas dėl to atsparumas kai kuriems eko, su ekologija susijusiems veiksmams, bet iš tikrųjų tai visiškai netitinka mūsų ateities planų dėl patvaresnės ekologiškos sistemos, kai būtų e, remiamasi kitais aspektais, o ne tais, kurie tik tai eikvoja mūsų sistemas. Toliau kompleksinis paramos susijimas. Šiek tiek nuostabos kelia tai, kad nors ir minima vandens pagrindų direktyva ir taip pat pesticidų panaudojimo direktyva, vis dėlto komisija sako, kad tai turėtų tapti kompleksinio paramos suėjimo kriterijumi, jeigu um, yra taikoma viskas visiems ūkininkams iš be išimties. Taigi, jeigu sutarėme jau dėl vandens pagrindų direktyvos ir dėl pesticidų panaudojimo direktyvos, dabar liktai iškeliame patys savo tą sąlygą, jog valstybės narės e, spręs pačios ir bus tuomet, aišku, iškeliamas reikalavimas dėl atitikties teisės aktams. Ir visa tai turėtų įsigalioti iki 2020 metų. Tai ir yra dabartinis susietos paramos laikotarpis. Todėl keista, kodėl pasirinktas būtent toks kelias. Kodėl nebe, nebėra atsižvelgiama į vandens pagrindų direktyvą. Kodėl siūloma taip daryti, juk žmonės tikrai stebėsis tuo, kad ir vėl kažkaip netai panaudojame viešo sektoriaus pinigus. Todėl reikėtų intensyvesnių diskusijų dėl to. Galbūt m, mm, klausantis kitų šešėlinių pranešėjų pasirodė jums, kad mūsų sustikimai bus e, tokie labai draugiški ir, ir, ir jaukus, bet iš tikrųjų problemų aš čia išvelgiu ir tikrai jas reikės aptarinėti. Dėl išimčių iš kompleksinės paramos Seimo. Čia reiktų pasakyti, jog mes žalieji manome, jog niekam neturėtų būti taikomos išimtis, kalbant apie tos kriterijus kompleksinio susijimo. Visi turėtų to link dirbti ir mes jokių būdų nesutiksime su išimtimis. Dėl to, kad galvojame, jog tai yra kaip tik mūsų pati svarbiausia taisyklė. Kai kas, pavyzdžiui, sako, kad ir biologiniai ar organiniai ūkiai turėtų laikytis visų tų taisyklių. Taip, ir mes tą patį sakome ir reikėtų išlikti nuosegliems ir čia. Dar vienas dalykas yra um, ta vadinamai viršutinė riba susijusi su ne, nekenkimu, uh, do not harm taisyklė. Jau anksčiau kolegė viena yra labai akcentavusi ir dabar džiugu pastebėti, kad EPP tą principą taip pat akcentuoja ir kad uh, Panašu gal, kad suvokiama jau reikšmė šio principo taikymo nuseklesniam vystimui šios ryties. Ir iš esmės pasakyčiau, kad mane erzina kiek ta diskusija dėl su aplinka susijęjamų aspektų ir dėl jų vadinimo papildomomis sąnaudomis. Bet iš tiesų nėra taip. Mes tiesiog siekiame, kad viešo sektoriaus pinigai E, būtų panaudojami veiksmingai ir kad nereikėtų papildomai paskui dar susimokėti už atliktas klaidas. Taigi norime apsaugoti piliečius nuo, nuo pakartotinių mokėjimų ar, ar, ar mokėjimų netgi antrą, trečią ir ketvirtą kartą, vien dėl to, kad kažkas iš pradžių nepavyko. Ir aš su nekantrumu jau laukiu diskusijų su kitomis frakcijomis, su jų atstovais, ypatingai su tomis frakcijomis, e, kurios galbūt um, čia šiandieną diskusija ir nedalyvauja, kurių atstovų nematau, man tikrai labai įdomu bus sužinoti, ką jos galvoja apie tai, kaip mes panaudojame piliečių pinigus. Ola. Dėkuoju. Žaliųjų kalbėjimo laikas iš tikrųjų atitinka tos frakcijos svarbą. Interventi darei la parola al direttore Megel e poi chiudere Giovanni Lavia. Giovanni Lavia. Marijo, Marijo prašo žodžio. Aš paprašiau žodžių, kadangi paskutinis kalbėtojas mane pažadino. Tiesiog dėkoju už jūsų mintis. Posėdis ilgas ir aš tiesiog buvau nukrypusi į šalį tačiau buvo išsakyta labai teisingų midžių, ypač dėl maisto, kadangi maistas yra mūsų bendras turtas. Kita vertus, ūkininkai turėtų e, gauti atitinkamą atlygį už gamybą, kuri yra pakankamai brangi. Jeigu mes vykdome bendrosios žemės ūkio politikos reformą, reikėtų stengtis, kad maistų produktų kainos nekiltų. Aš apgailestauju, kad aš nesu darybinėje delegacijoje, tačiau kitą vertus norėčiau pasakyti, kad uh, tas kompleksinis paramos susijimas yra įrašytas teisėkuros aktuose ir todėl negalima nieko keisti. O kalbant apie viešųjų finansų veiksmingą naudojimą, tai jie nega, negalėtų būti naudojami kitiems tikslams. Mes vėl ir vėl kartojame, kad ūkininkams ir atitinkamoms institucijoms iškyla problemų iš įgyvenę ES teisės aktus. Būtent į šį klausimą reikėtų atkreipti dėmesį. Mes turėtume supaprastinti tas uh, mūsų pačių sukurtas taisyklės. Atrodo, kad yra esminių skirtumų, tačiau tikiuosi, kad mums pavyks susitarti dėl visų ES rinkėjų jų labui. Nors ir didėja bendro vartojimo prekių kainos, mes neturėtume leisti, kad kiltų ir maisto produktų kainos. mūsų ūkininkai, rinkėjai turi problemų, bet problemos kyla ir kitiems rinkėjams. Todėl reikėtų labai atidžiai įsigilinti į visus šio klausimus ir galvoti, kaip veiksmingiau naudoti viešuosius finansus. Kota, eh, ero dimenticato, eh, relatore. Atsiprašau, Karlos Kota, aš jį tiesiog e, pamiršau, jisai irgi yra šešėlinis pranešėjas. Eh, Aš norėčiau praneš, padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą, už tas nuorodas, kurios iš tikrųjų yra reikalingos. Iš tikrųjų, mums yra labai svarbu, svarbu ūkininkams, kad jie galėtų pateikti paraiškas e, finansavimui ilgesniam laikotarpiui. Be to, reikėtų išlaikytis ir proporcingumo principų. Mano manim, pasiūlymai yra tinkami, tinkami. Kita vertus, reikėtų laikyt, palaikyti dialogą su ūkininkais, ūkininkais iš visos bendrijos Manyčiau, kad pasiūlymuose reikėtų atspindėti tikrąją ūkininkų padėtį ir mažinti demokratijos, biurokratijos naštą. Labai gerai, kad yra siūloma atskirti kaimo plėtros programas. Poi le conclusioni Giovanni. Ačiū kalbėtams ir dabar komisijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau sutikti su ponu Lavija, e, su jo parengto pranešimu. Jis yra tikrai puikus pagrindas, e, kuriuo galima e, puikiai atsižvelgti ir į komisijos teikiamus pasiūlymus. Mes jau turėjome galimybės aptarti vieną kitą klausimą ir pateikti paaiškinimus dėl to, kaip įsivaizduojame šio teisės akto taikymą ir manau tai yra gerai. Horizontalus reglamentas yra kiek kitoks negu kiti trys reglamentų pasiūlymai dėl to, kad viena vertus e, apima kelis, kelias sritis, e, kita vertus yra labai sudėtingas tas reglamentas dėl to, kas pasakytina, pavyzdžiui, apie finansų valdymą, apie patikras, apie sankcijų numatymą. Dėl to, manau, didžiulis iššūkis tai yra visiems, kurie turės dirbti su tuo dokumentu vertinant visumą, įvertinčiau, išvelgčiau tris pagrindinės sritis, apie kurias reiktų kalbėti. Pirmiausia, yra aišku labai politinių, smarkiai politinių elementų, e, kurie atsispindi taip pat ir teikiamuose pasiūlymuose dėl pakeitimų, tai susijęs su paramos susijimu, su konsultacijų sistema, su administravimo sistema, sankcijų sistema, to gryningo um, aspektų atveju. Ir yra taip pat, aišku, kai kurių dalykų, kurie galbūt techninio pobūdžio, bet vis tiek susiję ir su politiniais aspektais. Auditas, pavyzdžiui, stebėsena, įvertinimas. Ir dar trečia reikėtų paminėti ir institucinius. Institucinį kontekstą konkrečiai derima prie Lisabono sutarties. Ir čia jau yra ir minėtini gyvendinimo teisės aktai. Dabar dėl tų veikiau politinio pobūdžio klausimų. Manyčiau, kad horizontalus reglamentas uh, kaip tik buvo puikia proga užsiminti ar, ar imtis veiksmų dėl geresnio reglamentavimo, dėl supaprastinimo bendrosios žemės ūkio politikos taikymo. Ir stengiamės būtent konkrečiai apie, čia ir, apie tai čia ir kalbėti. Dabar bandau reaguoti į tai, kas buvo minėta parlamento narių. Konsultacijų sistema mūsų manimu turėtų turėti aiškiai priskirtą taikymo sritį, ūkininkams turėtų būti teikiama veiksminga parama, veiksmingi patarimai ir pernelyg riboti tą sistemą iš tikrųjų reikštų, jog mes nebeišlaikome taip pat ir privalomo šio reglamento taikymo pobūdžio ir tai būtų kontraproduktyvu. Dėl sąlygų nustatymo ir čia aktuali yra apriptis ar taikymos rytis. Yra minčių ir mažiesiems ūkininkams e, taikyti tokią sistemą, tik čia aišku iškyla dilema dėl didžiausio įmanomo veiksmingumo pasiekiamo ir supaprastinimo kriterijaus. Nes tikrai smulkiems ūkininkams tikriausiai imti kalbėti dabar apie susijimą su kompleksinė parama būtų nelabai produktyvu, todėl manome, kad reikėtų vis dėlto laikytis komisijos pirminio pasiūlymo, nes nepamirškite to, kad mažiems ūkininkams šiaip jau bus taikomas e, reglamentas ir, ir nuostatos, tik tai tiesiog mažiau biurokratinės naštos jiems primetama, mažiau reikalavimų. Ir trečias aspektas tam pačiam kontekste yra daugiametės, keletą metų apimančios paraiškos, tai susijęs su sistemos administravimo paprastinimu. Uh, Ir iš tiesų jau ir dabar taisyklėse tas pats numatyta, kadangi ūkininkai turi pateikti tik tuos, informaciją apie tuos pasikeitimus, kurie atsirado palyginus duomenis su praėjusiais metais ir aš manau, kad tą idėją, tą principą ir toliau dar galima um, šlifuoti, tobulinti ir įtraukti vis dėlto į reglamentą ir tokiu būdu padėti ūkininkams. Dabar perinu prie antros teminės ryties tų techninio pobūdžio gal taisyklių, bet vis dėlto turinčių ir politinio atspalvio. Buvo minėtos patikros ir be abejo esame įsipareigoję laikytis proporcingumo principo. Jis yra čia svarbiausias ir turint galvoje dabartinę sankcijų sistemą, to proporcingumo principo iš tiesų irgi yra laikoma, tiesiog galima pagalvoti apie sritis, kur dar galima kai ką pagerinti. Bet svarbu išlaikyti veiksmingą sankcijų sistemą, nes antraip žengsime žingsnį atgal ir ateityje kaip tik susidursime su žymiai daugiau klaidų atveju. Toliau dėl um, sankcijų santykio su, su grydingo aspektais. Čia, man rodos, ir pranešėjas siūlė sankcijas apriboti tik grydingo elementais. Bet turėkite galvoje tai, kad tokiu būdu bus pasiektas toks rezultatas, kai ūkininkas, kuris nesilaiko griningo aspektų, nepatiria jokių sankcijų, tiesiog praranda tai, ko ar taip ar taip negautų. Tad iš esmės jūs judate laisvanoriško griningo taikymo link Bet tai jau visiškai prieštarauja tam, ką siūlė komisija, nes mes galvojame apie privalomą pobūdį. Todėl reikėtų pasvarstyti apie tai, koks mūsų yra tikslas. Jeigu norime privalomos griningos sistemos, tada negalima atimti iš ūkininko e, kažkokių dalykų, kurių jis ar taip ar taip nebūtų gavęs, nesilaikydamas tų aspektų. Dėl administravimo naštos tenkančios valstybėms narėms ir ūkininkams administravimo srityje. Siūlėme uh, kad vietos, vietoje atliktos, atliekamos patikros ir jų skaičius būtų mažinamas, jeigu administracinės sistemos valstybėse narėse sklandžiai veikia. Ta labai svarbu pabrėžti. Bet aišku, tuo pat metu reikia užtikrinti ir tai, kad kriterijai būtų išmatuojami tam tikri, kuriais remiantis būtų galima nuspręsti, ar valstybės narės administravimo sistema yra tinkama. Ir norėjome tiesiog konkretizuoti pasiūlymą savo pasakydami, jog deklaracijos e, dėl patikimumo, kurias turi išduoti tinkamos institucijos sandorių vykdymo metu, turėtų būti tokios, kad net, neteiktų papildomos administracinės, ne, nekurtų papildomos administracinės naštos, bet leistų susidaryti vaizdą apie tai, ar iš tiesų valstybės narės administravimo sistema yra priimtina, veiksminga, ar galima pasitikėti tomis teikiamomis deklaracijomis. Ir jeigu tokia sąsaja bus, ir aš tikiuosi, kad ir parlamento komitetas į šį klausimą žvelgia lygiai taip pat, tada patikrų našta ir valstybėms narėms ir ūkininkams tikrai bus sumažinta. Dabar pereinu prie trečios teminės ryties, tai yra derinimasis prie Lisabono sutarties, jau nekartą esame apie tai diskutavę. Ir jau čia vienareikšmiškai matyti politinio atspalvio aspektas, institucinis aspektas. Mes m, mm, akilai stebėme tai, kas dabar vyksta taryboje ir iš tiesų ten yra susidurančios dvi visiškai skirtingos tendencijos ar stovyklos. Yra viena vertus tendencija tai, ką komisija siūlė kaip įgyvendinamo pobūdžio aktus paversti deleguotaisiais, arba yra lygiai taip pat ir atvirkštinė tendencija taryboje tai, kas siūlyta kaip deleguoti teisės aktai, paversti į įgyvendinimo teisės aktai. aktais. Tai bus tikrai sudėtingas klausimas, kurį dar reikės spręsti ir pranešimas, kurį, matyt, anksčiau ar vėliau patvirtins, patvirtinsite, tikriausiai neišspręs tų problemų tarp valstybių narių kilusių, nes čia jau reikės rimtesnio problemos nagrinėjimo. Gal porą pastabų dar dėl finansų finansinio valdymo. Iš dalies yra siūloma tos 300 milijonų eurų įvesti. Mūsų pasiūlyme tas netispindėjo, turint galvoje finansinę drausmę. Nesiūlėme to skaičiaus dėl to, kad tie 300 milijonai iš tikrųjų lemia tik tai, kad negalima planuoti tokių lėšų panaudojimo iš esmės. Ta marža turi likti, ta suma turi likti tam, kad būtų užtikrinta, jog yra laikomas finansinės drausmės. Turint galvoje ribotus išteklius, tai tikrai nėra teisingas kelias, dėl to raginčiau vis dėlto kiek įmanoma labiau atsižvelgti į komisijos pasiūlymą šiuo atžvilgiu. Kitas dalykas, kurį, man atrodo, labai akcentavo ir pranešėjas, tai yra N plus 2 principo taikymas valstybių narių lygmenių kaimo plėtros kontekste. Tai reikštų, kad mes atsijėjame tuos dalykus - programų sudarimą, įgyvendinimą ir finansų valdymą vieną nuo kito. Manome, kad tai nėra teisingas kelias, nes jau ir anksčiau buvo progų teikti pasiūlymus dėl kaimo plėtros konteksto, kaip čia galima pasiekti didesnio lankstumo. Ir mes pasirengę tą ir toliau daryti ir šio reglamento kontekste tą patį siūlyti bei pristatyti Europos parlamentui. Na ir pabaigai dar bendro pobūdžio pastaba dėl avansinių mokėjimų e, kaimo plėtros kontekste. Tie 4 procentai komisijos siūlomi iš tikrųjų paremti tam tikrais strateginiais sumetimais, kadangi turime vieną vertus fondą ir, ir nelabai tikriausiai būtų įmanoma pakelti rodiklį iki 7 procentų, nes e, lėšų nepakaks tam elementariai. Ir baigdamas galiu pasakyti, jog iš tiesų visais atvejais esame pasirengę teikti jums techninio pobūdžio konsultacijas, derintis tarpusavyje, bandysime asistuoti jums, paremti jūs, formuluojant e, kompromisinius pasiūlymų variantus. Ir manau, turint galvoje tikrai labai techninį šio reglamento pasiūlymo pobūdį būtų naudinga matyti ir mūsų parama ar, ar teikiamos konsultacijos, tad galite mus, į mus bet kada kreiptis, mes tikrai stengsimės jums padėti. Ačiū. Grazie, direktorė. Ačiū. Giovanni, dabar siūlau apibendrinti diskusiją, o po to perėsime prie paskutinio darbo tvarkės klausimo. Dėkoju, dėkoju pirmininkė, dėkoju kolegoms ir komisijos atstovui už patarimus ir pasiūlymus. Kolegos dar labiau išryškino požiūrių skirtumus, kurie vis dėlto vyrauja frakcijose, kadangi reikia iš esmės suformuoti nuostatas dėl konkurencingumos, dėl kaimo plėtros. Taigi mes turėsime suderinti tos skirtingus požiūrius, tačiau manau, kad mums tai pavyks. Dabar norėčiau paminėti keletą dalykų. Ypač po to, kai kalbė, pasisakė direktorius. Dėl tos maržos, dėl tos sumos. Aš manau, kad kol kas jokių pakeitimų nėra ir nebus daroma. Tuo labiau, kad naujiems siūlymams nepritarė komitetas. Kai mes kalbėjome apie nuostatų pritaikymą prie Lisabono sutarties, tai aš sakiau, kad mes turėsime pirmiausia išsiaiškinti parlamento nuostatas. Žinoma, balsavimas jau vyko, kai buvo balsuojama, apsisprendžiama dėl horizontalaus reglamento, tačiau diskutuodami su taryba mes turėtume turėti omenyje, kad mūsų pasiūlymai nepersikeltų į kitus su taryba aptariamus klausimus. Be to, reikėtų paminėti dar vieną dalyką, kuris diskusijos metu nebuvo išryškintas. Savo pranešime aš norėjau išryškinti skirtumą tarp piknaudžiavimo ir produrre qualche strumento ir mm, priežiūros, kontrolės. Reikėtų numatyti atitinkamą informavimo sistemą, kuri leistų tiesiog atkreipti ūkininkų dėmesį į tam tikras klaidas, kad mm, jie nedarytų tų pačių klaidų, dar netaikant jokių sankcijų. Aš norėčiau padėkoti visiems e, šešėliniams pranešėjams, pranešėjams ir tikiuosi, kad mums pavyks parengti visiems priimtiną tekstą, nors žinoma teks e, padiskutuoti iš esmės dėl tų aspektų, dėl kurių nuomonės iš esmės skiriasi. Dėkuoju, Giovanni. Dabar galėsime aptarti paskutinį darbo atvarkės klausimų šioje posėdžio dalyje. Norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui, pateikti informaciją apie padėtį pasaulio javų rinkose ir poveikį gyvulininkysės sektoriui. Uh, Socialdemokratų frakcija paprašė tos informacijos, informacijos apie galimą javų kainų kilimą pasaulio rinkose. Taigi, Žemės ūkio direktorato atstovas pateiks informaciją ir informuos apie mūsų, apie jos iniciatyvas siekiant išvengti šios problemos. Ačiū pirmininkė. Labą dieną. Žiniasklaidoje rašoma, kad dėl to, kad pasaulio javų gamyba sumažėjo ir dėl to galime patirti javų trūkumą 13 ir 14 metais javų gali 33 milijonais tonų sumažėti, turint omenyje bendrą poreikį, kuris sudaro 338 milijonus. Taigi mes galėtume, suma, galėtume netekti apie 20 procentų mūsų javų kiekio per artimiausius metus ir dėl to gali sviruoti kainos. Visą tai susiję su sausra Junktinėse Amerikos valstijose. Junktinėse Amerikos valstijose. Europos Sąjungoje situacija yra palankesnė negu Junktinėse Amerikos valstijose ir pasaulyje, kadangi Europos Sąjungoje tikimės 279 milijonų tonų derliaus ir tai būtų 2 procentais mažesnis derlius negu penkerių metų vidurkis. Taigi derlius nebus ypatingai didelis, tačiau vis dėlto pakankamas ir todėl mes nesitikime didelių problemų, nors, žinoma, vidurkio nepasieksime. Taigi kalbant apie tuos 279 milijonus tonų. Tas kiekis leis mums perviršį eksportuoti ir tai būtų maždaug 10 milijonų tonų. 12-13 milijonų tonų būdavo eksportuojama iki šiol, o dabar bus tik tai maždaug 10 milijonų tonų. Apie 30 milijonų tonų mes importuodame ir 23 milijonus turėtume importuoti kitais metais. Taigi skirtumas bus maždaug 10 milijonų. Mes, e, žinome, palaikėme, palaikome kontaktus su pasaulio rinkų atstovams ir e, manome, kad nusistovės tokia e, bendra pasaulio rinkų kaina ir mes už ją galėsime pirkti ir parduoti javus. Tačiau situacija kiek sudėtingesnė e, grūdų rinkoje Junktinėse Amerikos valstijose už sojos pupeles kaina padidėjo, dabar jinai galėtų sudaryti 670 e, dolerių už toną, kadangi šit ta, e, šitie javai turi labai daug proteinų ir gali, yra labai paklausi. Ypač Pietų Amerikoje, atsižvelgiant į dabartinės tendencijas, yra užsėta daug desni plotai, tačiau derliaus galima tikėtis tik tai 13 metų pabaigoje. Galvojant apie javų poreikį gyvulininkystėje. Čia mes susidursime su padidėjusiais gamybais bus kaštais, kadangi daug grūdų, maždaug 70 procentų yra suvartojama pašarams. Javai, ypač grūdai turintys proteinų, yra pagrindinis pašaras ir, žinoma, dėl to gali uh, pakilti pašarų kainą. Panaši situacija buvo susidariusi 2008-2009 metais, tačiau skirtumas yra tas, kad pašarų gamybos sektoriaus kaina ir kadangi dabar e, For instance, they are at record levels um, around. Jautinos kaina ir dabar yra pakankamai E, aukšta, ji sudaro maždaug 4 tūkstančius eurų už toną, tai yra 180 procentų nuo intervencinių kainų. Ir taip pat e, paukštienos kaina yra pakankamai aukšta. Tai susiję su tam tikrais e, draudimais, draudimu auginti broilerius e, nar, narvuose. O kalbant apie keulieną ir jautieną, tai kainos priklauso nuo eksporto į trečiasias šalis ir dėl to jautienos tiekimas yra pakank, nepakankamas. Taigi kainos ir dabar jau yra pakankamai aukštos ir mūsų gamintojams atsiveria galimybės pasinaudoti tomis aukštomis kainomis, tačiau akivaizdu, kad mūsų gamintojų e, pelno marža mažėja. Ypač tų gamintojų, kurie book because my remarks are more on kurie e, ne, neturi pasirinkimo. Kieno... Pieno kainos pastaruoju metu pasaulyje ir ES e, sumažėjo, kadangi labai daug gamintojų pasirinko šią veiklos sritį ir sumažino kainas pasaulio mastu. Tačiau ES kainos niekada nebuvo žemesnės už 120 procentų tų garantuotų kainų. Tai pasakytina apie 2008-2009 metus, o šitas saugus lygis buvo išsaugotas ir iki kalėdų. Tas pats pasakytina ir apie pieno miltelius ir sviestą. E, Liepos mėnesį padidėjo pieno kainos ir tai susijęs su tuo, kad apskritai maisto produktų kainos kilo, o pieno produktų ir pieno kainos buvo kompensuotos didesniais mokėjimais ūkininkams. Dabar ūkininkams mokama kaina yra 31 centras, centas už litrą, o birželio Liepos mėnesių e, kainos e, spontaniškose rinkose e, rodo, kad jos kyla, pavyzdžiui, Italijoje 19 procentų, Airijoje 21, Niderlanduose 24 procentais. Taigi matote, kad ir pieno kainos rinkose kyla. Dėl sausros Junktinėse Amerikos valstijose, Junktinėse Amerikos valstijose pieno gamyba mažėja ir dėl to mūsų eksportuotojai turi daugiau galimybių būtent JAV rinkose bent jau turės galimybių eksportuoti iki lapkričio mėnesio, kol Naujoji Zelandija pradės eksportuoti savo gaminius į JAV. Taigi visa tai turėtų daryti įtaką mūsų eksportui, kuris mūsų manimų turi daug palankesnių galimybių. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad situacija yra sudėtinga, sudėtinga javų rinkoje yra didelė rizika, kad kainos pakankamai stipriai sviruos ir todėl kiekvieno ūkinio situacija priklausys nuo to, kaip yra suorganizuota jų gamyba. Ir žinoma, komisija siekia e, sušvelninti šitą situaciją mes e, siekiame surinkti visą informaciją apie javų gamybą pasaulio mastu. Mes norime užtikrinti kuo didesnį skaidrumą ir išvengti spekulacijų, kurios remiasi netiksliais duomenimis. Taigi mes vaidiname svarbu vaidmenį siekdami užtikrinti, kad situacija apie rinkas būtų skaidri. Dėl importo mokesčių jie ir toliau taikomi, tačiau e, javų importui nustatėme nulinį e, tarifą. Taip pat ir kukurūzams yra taikoma nulinė importo kvota. Taigi importas yra nevaržomas, mes situaciją stebime ir kitais metais imsimės papildomų priemonių siekdami užtikrinti e, javų importą skirtų pašarams. Thank you. Dziękujemy bardzo za przedstawioną informację. Czy... Ačiū už pristatytą informaciją. Ar bus norinčių pasisakyti, ar kyla kam nors klausimų kokių? Prašom, ponas Hoisling. Martinas Hoisling. Turiu labai konkretų klausimą komisijai. Pastrojų metu buvo išplatinta informacija apie tai, kad komisija ketina keisti planus dėl biokūro. Nes e, ir ta strategija, mūsų 10 procentų strategija be abejo turi įtakos rinkoms. Mes norime 10 procentų biokūro e, pagaminti žemės ūkio e, ištekliais remdamiesi, tačiau panašu, kad, kad tie planai nebus įgyvendinami. Apie tai neužsiminėte. Ar turite jau dabar kiek nors įtakos žemės ūkio sektoriui ir rinkoms? Ar, ar vis dėlto ne? Kaip yra su paklausa biokūro? Ar, ar jūs manote, kad reikėtų dabar jau peržengti galbūt prie, prie 5 procentų tikslo, nes yra ir tokia stovykla. Toliau dėl pieno. Sakėte, kad nėra jokių problemų, kadangi intervencinės kainos 120 procentų dar nebuvo pasiektos. Bet Ar žinote, kad pastaruoju metu 8 centais padidėjo kaina nuo, nuo, nuo paskutinės krizės ir tikriausiai negalime tikėtis to, kad 20 centų kaina tik tai leistų taikyti mechanizmą, galbūt reikėjo žymiai anksčiau tą padaryti. Ar manote, kad pakankamas yra tas, um, tas mechanizmas dabar? Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Nematau. Tuomet paprašysime komisijos sureaguoti į ką tik išgirstą klausimą. Prašom komisiją, tik trumpai, kadangi laiko turime labai nedaug. Ačiū, ponė pirmininkė. Nelabai ką žinau apie planų pasikeitimus ar tikslų pasikeitimus. Tų tikslų, kuriuos buvome numatę biokūrų iki 2020 metų. Be abejo, sutinku su tuo, kad diskusijos vyksta, tą matome, bet iš kitos pusės reiktų pasakyti, kad e, be abejo, rinkos kainas lems tai, kaip bus reaguojama į tą biokūro gaminimo planą jeigu norime gaminti energetikos produktus e, grūdų sąskaita iš tikrųjų, tai tada gali būti tikrai labai lemiamas veiksnys tai kainai. Bet sutinku su pono Hoislinku, kad tokia politika gali turėti įtakos ir grūdų kainai, ypač jeigu turėsime galvoje importą į JAV, kur yra daug svarbių programų, pavyzdžiui, kukurūzų srityje, kurie gali būti panaudojami taip pat biokūrui. Europos Sąjungoje biokūro panaudojimo lygis yra gan žemas, dėl to įtaka tikrai tikriausiai minimali kol kas. Na, o dėl pieno, tiesa tai, kad gamintojų kaštai didėja, ypač tų gamintojų, kurie perka e, pašarus m, mm, priklauso, aišku, dar konkrečiai nuo situacijos pieno rinkoje, kurioje nors vietovėje, bet bendrai galima pasakyti taip. Ir mūsų kaina buvo numatyta 21,5 centai pradėti taikyti mechanizmą. O dabar štai jau 10 centų nuo tos referencinės kainos kainos išaugo dėl privataus sandėliavimo. Be abejo, gal nedidelę įtaką tą padarė e, priemonė, kadangi nuo balandžio iki rūpiučio buvo taikoma. O kainos dėjo vėliau, bet tai parodo, kad, kad priemonės nebuvo reikalingos. Kadangi, pavyzdžiui, sviesto sandėliavimo atveju buvo įprastinė priemonė pritaikyta 100 tūkstančių tonų Tad turimos priemonės, kaip galite įsivaizduoti, eksporto gražinamosios išmokos pavyzdžiui, buvo prieinamos, bet niekas neprašė jų pritaikyti, kadangi atotrukis palyginti su pasaulinė rinkos kaina to nesąlygojo. Ir dabar jau lik viskas grįžta į pusiausvyrą, nors be abejo jeigu pieno sektoriuje, pavyzdžiui, kaina padidėjo iki 130 procentų, tai dar negalima sakyti, kad, kad ištiko krizė, tiesiog yra santykinai aukštos kainos. Neneikčiau ir to, kad pašarų kainos didėja. Taigi tas aktualu be abejo maržai. Ačiū, daugiau norinčių klausti salėje nėra. Tad dabar galime baigti nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą ir galbūt e, komisija galėtų suformuoti tam tikrą darbo dokumentą, kurį mes pateiktumėm sekretoriatui su visa šia informacija, kurią ką tik minėjote, tada galėsime ją išplatinti ir parlamento nariams. Turiuomenyje tiesiog darbo dokumentą, kurį būtų galima parengti, nes čia buvo tik žodinė informacija pateikta. Kągi dabar posėdis nutraukiamas, susitiksime vėl 15 valandą. Su mumis bus e, Kipro žemės ūkio ministras, ponas Aletarijus. Aletarijus. Ir 16.30. Tai bus, kadangi 15 val. vyks dar koordinatorių posėdis. Dalyvaus pranešimą rengiantis nariai. Taigi tokia mūsų darbo tvarka po pietų. Iki.